Good morning everybody, Google staff. Visiems labas rytas. Pradėkime darbą, kviečiu visus susėsti. Hemos esperado un tiempo. Laukiame jau pakankamai, kad galėtume sulaukti ir vėluojančių. Bet manau, kad dabar jau atidėlioti posėdžio pradžios nebegalim ir turime pradėti. Esu laikinai einanti pirmininkės pareigas, skelbiu mūsų posėdį pradėtų. Dabar turime iš naujo sudaryti savo komitetą, pasiskirstyti pareigomis, vyks teigiamasis posėdis dabar, rinksime biuro narius, rinksime pirmininką ir vicepirmininkus pagal 204 mūsų procedūros taisyklę. Pirmiausia, rinksime komiteto pirmininką, paskui, ar pirmininkę, paskui vicepirmininkus ar vicepirmininkės. Prieš pradėdama šią procedūrą norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti visiems už bendradarbiavimą. Nes Iš tiesų, kai dirbi prie tų klausimų, kurie nuoširdžiai domina, tai teikia didesnį malonumą. Ir dirbti su tokiais žmonėmis, su kuriais susipažinau per tuos dviejus su pusę darbo metų, turiu pasakyti, kad tas malonumas buvo dvigubai didesnis. Norėčiau. Atleiskite, sako pirmininkė, šiek tiek jaudinuosi. Tokios jau mes, tos moteris tas jaudulys niekad nėra labai toli. Norėčiau padėkoti komiteto sekretoriatui, tai puikiai komandai, kuri labai padėjo viso mūsų darbo metu, su jais dirbti taip pat buvo labai malonu. Ir toliau tęsime kovą už moterų reikalus, Ir manau, kad su tokio pat ugnele kiekvienas iš jūsų dirbs ir toliau šiame komitete. Tad iš tikrųjų buvo malonu būti šio komiteto pirmininkė ir manau, kad naujoji komanda taip pat dirbs taip pat puikiai ir toliau galėsime palaikyti puikią darbo atmosferą. Atleiskite. Turėčiau pasakyti, kas yra pakaitiniai nariai. Dalyvauti turi e, rinkimuose e, tik tai tikrieji nariai, pakaitiniai turi būti, e, apie pakaitinių dalyvavimą turi būti pranešta sekretoriatui. Pone Dančila ir pone Vort yra pakaitinės narės. Jie atrodo pakeis pone Hannibal. Tai štai tiek būtų pranešimų. EPP ponė Staras pakeis e, ponė Rosenberg, ponė Gabriel pakeis Atwork, ponė Verter. Jūs esate pakaitinė narė taip pat, ar ne? Nematau, ką pakeisite. Pone Busminova, atrodo, taip? Pone Arena? bus pakeista pono Moisa. Ar yra kitų narių, kitų pasikeitimų? Reikisi ne. Puiku. Patikrinkime, ar yra kvorumas narių. Reikėtų, kad būtų bent dešimt deputatų dalyvaujančių posėdėje. Kvorumą turime ir dabar pereisime prie kandidatų skelbimo į pirmininko posėdį postą. Mes esame gavę siūlymą iš socialistų frakcijos ir pirmininkauti komitetų siūloma Vilija Blinkevičiūtė. Ar yra kitų siūlymų? Kadangi kitų kandidatūrų nėra, vienbalsiai patvirtinsime ponios Blinkevičiūtės kandidatūrą, ji bus mūsų komiteto pirmininkė. Thank you. Labą dieną visi. Aš kalbėsiu lietuviškai. Pirmiausia, labai noriu padėkoti visų mūsų vardų, mūsų pirmininkiai pirmos kadencijos Iracijai Garcijai Peris. Ačiū iš viso širdies tau. Iracija ir sėkmės, dirbant labai atsakingą darbą, koordinatorės, nes tikrai nemažiau svarbus, kaip ir komiteto pirmininkės. Ir uh, Daug ne, nekalbėsiu, tik pasakysiu, kad mes dirbsim kaip viena komanda ir aš tikiuosi, kad pasieksim tikrai gerų rezultatų moterų teisų ir lyčių lygybės rytyje visose ES valstybėse. Na, o dabar e, toliau mūsų steigiamasis e, posėdis ir mes turime išrinkti e, keturis pavaduotojus. Tai pirmiausia yra e, dėl pirmojo pavaduotojo E, kvorumą mes turime, pasitvirtinome jau, e, pakaitiniai nariai irgi yra jau taip užfiksuoti, kurie dalyvavo. Ir dėl, e, dėl pirmojo pavaduotojo turime, turime vieną pateiktą kandidatūrą e, iš IPP frakcijos Barbara Matera. E, Barbara Matera sutinka dalyvauti, raštu yra pateikusi savo sutikimą, tačiau šiandien labai atsiprašo, kad negali dalyvauti. Norėčiau paklausti, ar yra daugiau norinčių dalyvauti pirmojo vicepirmininko rinkimuose. Nėra. Jeigu nėra, tuomet tvirtinam Barbarą Materą plojimais. Ja. E, antrojo pavaduotojo rinkimai, antrojo pavaduotojo rinkimai, procedūros tos pačios, e, yra pateikta iš GUE frakcijos e, kandidatūra Žuavo Pamenta Lopes. E, jis čia dalyvauja, sutinka dalyvauti, sutinka dalyvauti e, vicepirmininko rinkimuose, ar yra daugiau kandidatūrų? Ne, nėra. Tuomet aplodismentais mes tvirtiname antrąjį pavaduotoją Žavo Pimenta Lopes. Ir prašau užimti, ir prašau užimti šią vietą. Dabar rinksime trečiai vicepirmininką. E, trečias, vice, trečia vicepirmininkė yra pasiūlyta iš SND e, grupės Mary Honeyball E, ji e, e, atsiprašė, kad negali šiandien dalyvauti, todėl noriu paklausti, ar dar yra daugiau kandidatų? Jeigu nėra, tuomet tvirtinam plojimais irgi Marijonibal kandidatūrą. Ketvirtas vicepirmininkas, ketvirtas vicepirmininkas yra gauta iš ICR grupės kandidatūra Jana Žitnanska, jau buvusi mūsų pavaduotoja. Tai jeigu, ar daugiau yra siūlymų? Nėra? Jana, tvirtinam. Ir prašau užimti vietą. E, e, Gerbėmieji, steigiamai susirinkimą baigiam išrinkom pirmininką ir pavaduotojus ir linkim sėkmės visiems dirbti kaip e, tvirtai komandai. E, dabar eisim prie eilinio mūsų posėdžio. Taip. Ir pirmiausia yra darbo atvarkės klausimai. E, turim patvirtinti darbo atvarkę. Noriu pasakyti, kad yra siūlomas vienas pakeitimas e, e, dėl devinto punkto e, balsavimą dėl pranešėjo Urtasun pranešimo iniciatyvinio moterų ir vyrų lygybė Europos Sąjungoje 14-15 metais. Mes sutarėm nukelti į sekantį posėdį balsavimą vasario 6 dieną. O Darbo tvarkiai tada galim pritarti, taip? Taip pat turime patvirtinti protokolus praėjusių posėdžių, tai yra e, lapkričio 7-8 ir lapkričio 29 dienos e, protokolus tvirtiname. Na ir kitas mūsų e, darbo tvarkės klausimas yra balsavimai. Tai pirmiausia, dabar prašau pasiruošti balsavimui, pasiruošti korteles. Mes balsuosime. Taip. Taip. pirmas mūsų e, e, e, balsavimui pateiktas pranešimas, tai, tai yra Claire Moody pranešimas EU Funds for Gender Equality. Are you ready to vote? Yeah? Uh, amendment 32. In favor? Sorry? 35 pakeitimas kas už? 32 pakeitimas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau prieš balsuojant pasakyti dvi pastabas dėl šio dokumento. Atleiskite, atsiprašau, pirmininkė. Norėjau pasakyti dvi pastabas dėl šio dokumento. 244 pakeitimas pirmiausia ir 245 taip pat. Pirmajame pakeitime yra kalbama apie programos e, priežiūrą. Bet ši programa pasibaigė 2016-aisiais. Ir man atrodo, kad tai yra tas pakeitimas, kuris iš esmės yra klaidingas. Kitas pakeitimas, 245, yra susijęs su piliečių teisių ombudsmeno klausimais. Ten irgi yra įvelta klaida. Kodėl? Todėl, kad e, piliečių teisų ombudsmeno e, šie klausimai 2017 metų biudžetas piliečių teisių E, ombudsmeno biudžetas 2017 metais už, buvo padidintas 2 milijonai zlotų Lenkijoje. O to pakeitimo autoriai sako, kad biudžetas buvo sumažintas. 2016 šis biudžetas siekia apie 35 milijonus zlotų, o 2017 jis bus 37 milijonų zlotų, netgi daugiau. Taigi matome, kad dviem milijonai zlotų biudžetas buvo padidintas. Tad nežinau, kas pateikė e, tą informaciją, tačiau tai yra tie pakeitimai, kurie neatspindi realybės. Jie netitinka faktų, todėl kviečiu komitetų narius balsuoti prieš šios du pakeitimus, kadangi jie yra klaidingi. Ačiū, e, ponė Višnevskai, už informaciją. Mes tą primam domen, bet mes e, daugiau nediskutuojam, neturim čia ir pranešėjų šiandien, tačiau balsuojant, e, ko gero bus įvertinta jūsų pateikta informacija. Ačiū labai. Taigi dabar e, galime pradėti balsavimą, taip? E, Amendment to ja tylko powtórzę numery poprawek, dobrze? Leiskite dar tik pakartoti pakeitimų numerius 244 ir 245. Dėkoju. So we will start the vote. Amendment 32 in favor. 35, 32 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 38 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 44 pakeitimas. Dvi dalys. Balsuojam dėl pirmosios. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 46 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 47 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 48 ir 49 pakeitimai už, prieš, susilaikė, atmesta. 50 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisas 4 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 62 kompromisas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šešiasdešimt trečiasis už, prieš, susilaikė. Teks pasitikrinti. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 64 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeštasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 67 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 68 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 69 už, prieš susilaikė patvirtinta. 70 už prieš susilaikė patvirtinta. 71 už prieš susilaikė atmesta. 72 ir 73 už prieš, susilaikė, atmesta. 74 už, prieš, susilaikė, atmesta. 75 ir 76 už, prieš, susilaikė, atmesta. 77 už, prieš, susilaikė, atmesta. Septintas kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 83 pakeitimas balsuojame dalimis. Pirmoji dalis už, prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už, prieš susilaikė patvirtinta. 84 už, prieš susilaikė patvirtinta. 85 už, prieš susilaikė atmesta. 22 kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. 8 kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. 93 pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. 94 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 95 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 9 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 10 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 11 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 12 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 117 pakeitimas už, prieš, susilaikė, teks pasitikrinti. Pradedame balsavimą. Balsavimą baigime. atmesta. 118 už, prieš, susilaikė, atmesta. 119 už, prieš, susilaikė, atmesta. 120 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 13 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 125 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 126 už, prieš, susilaikė, atmesta. 127 už, prieš, susilaikė, atmesta. 128 už, prieš, susilaikė, atmesta. 129. Balsuosim dalimis. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 130. pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 131. už, prieš, susilaikė, atmesta patvirtinta. 14 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 134 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šimtas trisdešimt penktasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šimtas 36 už, prieš, susilaikė, atmesta. 137 už, prieš, susilaikė, atmesta. 138 už, prieš, susilaikė, atmesta. 139 ir 141 už, prieš, susilaikė, atmesta. 140 už, prieš susilaikė atmesta. Šimtas keturiasdešimt antrasis už prieš susilaikė atmesta. Šimtas keturiasdešimt trečiasis už prieš susilaikė atmesta. Šimtas keturiasdešimt ketvirtasis už prieš susilaikė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 152 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 153 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 154 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 155 už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsime. Pradedame balsavimą. 155 pakeitimas. Balsuokime. Šimtas penkiasdešimt penktasis pakeitimas. Atmesta. 156 už, prieš, susilaikė, atmesta. 157 už, prieš, susilaikė, atmesta. One five nine. 159 už, prieš, susilaikė, atmesta. 160 už, prieš, susilaikė, atmesta. 161 už, prieš, susilaikė, atmesta. 162 už, prieš, susilaikė, atmesta. 163 už, prieš, susilaikė, atmesta atmesta. 164 už, prieš, susilaikę. Mums reikia pasitikrinti. 164 balsuokime. Balsavimą baigime. Patvirtinta. 165 už, prieš, susilaikė atmesta. 166 už, prieš, susilaikė atmesta. 167 už, prieš, susilaikė atmesta. 168 už, prieš, susilaikė atmesta. 169 už, prieš, susilaikė atmesta. 170 už, prieš susilaikė patvirtinta. 171 ir 2 balsuojame kartu už prieš susilaikė patvirtinta. 100 177 už prieš atmesta. 178 ir 9 už, prieš, susilaikė, atmesta. 180 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 181 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 182 už, prieš, susilaikė, atmesta. 183 už, prieš, susilaikė atmesta. 184 už, prieš, susilaikė atmesta. 185 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 186 už, prieš, susilaikė atmesta. 15 kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. Pakeitimas 191 už prieš susilaikė patvirtinta. 192 už prieš susilaikė atmesta. 193 už prieš susilaikė patvirtinta. 194 už prieš susilaikė patvirtinta atmesta. 195 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 196 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 197 už, prieš, susilaikė, atmesta. 198 už, prieš, susilaikė, atmesta. 199 už, prieš, susilaikė atmesta. 16 kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 205 ir 206 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. 207 už, prieš, susilaikė, atmesta. 208 pakeitimas kartu su 211, 12 ir 13 pakeitimais. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Budget 5 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 209 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 210 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 214 ir 15 už, prieš, susilaikė atmesta. 216 už, prieš, susilaikė atmesta. 217 už, prieš, susilaikė atmesta atmesta. 218 už, prieš, susilaikė, atmesta. 219 už, prieš, susilaikė, atmesta. 220 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 221 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 222 už, prieš, susilaikė, atmesta. 223 už, prieš, susilaikė, atmesta. Du šimtai dvidešimt ketvirtasis. Balsuosime dviejomis dalimis. Pirmoji dalis - už, prieš, susilaikė atmesta. Antroji dalis atkrenta. 225 už, prieš, susilaikė atmesta. 226 už, prieš, susilaikė atmesta. Budget 4 už, prieš, susilaikė atmesta. 227 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. 228 už, prieš, susilaikė atmesta. 17 kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 231, 32 ir 33 už, prieš, susilaikė atmesta. 234 už, prieš, susilaikė atmesta. 235 už, prieš, susilaikė patvirtinta. Bažiu 3 už, prieš, susilaikė atmesta. 236 už, prieš, susilaikė, atmesta. 237 už, prieš, susilaikė, atmesta. Du... Prašote pasitikrinti 237 balsuosime elektroniniu būdu. Pradame balsavimą ir balsavimą baigiame. Atmesta. 238 už prieš susilaikė atmesta. Budget 6 už prieš susilaikė patvirtinta. 18 kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. 242 pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. 19 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Kont 8 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 244 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Neaišku, pasitikrinsime dėl 244. Pradedame ir užbaigime balsavimą. Patvirtinta 245 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pasitikrinsime. 245 pradedame balsavimą ir baigiame. Patvirtinta. Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, atsiprašau, atmesta, antrasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta, trečiasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, ketvirtasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta, kont, citata 1 už, prieš, susilaikė patvirtinta, penktasis pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta, šeštasis, dvi dalis, pirmoji dalis už, prieš, susilaikė patvirtinta, antroji dalis už, prieš, susilaikė atmesta. Aštuntasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvidešimtasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvyliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trisdešimtasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Tryliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 21 kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 18 ir 19 pakeitimai už, prieš, susilaikė atmesta. 20 už, prieš, susilaikė atmesta. 21 už, prieš, susilaikė atmesta. 22 už, prieš, susilaikė atmesta. 23 Trečiasis už, prieš, susilaikė patvirtinta. Budget H už, prieš, susilaikė atmesta. 24 ir 25 kartu už, prieš, susilaikė atmesta. 26 už, prieš, susilaikė atmesta. 27 už, prieš, susilaikė atmesta. 28 už, prieš, susilaikė atmesta, 29 už, prieš, susilaikė patvirtinta, 31 už, prieš, susilaikė atmesta, budget D už, prieš, susilaikė patvirtinta, kont G už, prieš, susilaikė patvirtinta, kont H už, prieš, susilaikė atmesta, kont į už prieš susilaikė patvirtinta. Ir dabar balsuosime dėl rezoliucijos. Balsuosime elektroniniu būdu. Pradedame balsavimą. Ir balsavimą baigiame. Patvirtinta. Labai Jums dėkuoju. Yes, please, Mrs. Višnevska, the floor is you. Žodis ponė Višnevskai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, kad suteikėte man žodį. Noriu padėkoti visiems komiteto nariams, kurie balsavo prieš 244 ir 245 pakeitimus. Aš taip pat e, noriu pastebėti su nuostaba, kad yra kolegų, kurie mano, jog galima balsuoti ir pakankamai absurdiškai šitais e, klausimais. Aišku, galim teikti, kad apvalus daiktas yra kvadratinis, bet jis dėl to netaps kvadratiniu. Čia kalba sukosi apie tas sumas, kurias aš minėjau anksčiau. Tad tie, kurie balsavo už tai, kad 35 milijonai yra daugiau negu 37 milijonai, gerai. Bet e, dėl to padėtis nesikeis. Aš dar priminsiu, kad e, e, piliečių teisų ombudsmeno biudžetas padidėjo Lenkijoje tarp 16 ir 17 metų ir todėl aš stebiuosi, kad ideologiniai motyvai dominuoja čia, o ne, taip sakant, objektyvumas ir, ir, ir moksliniai kriterijai. Dėkuoju. Ačiū. Toliau tęsim balsavimą. E, ir e, e, kitas, kitas mūsų pranešimas, tai Proposal for European Parliament Recommendation to the Council of the EU Priorities for the 61st Session of the UN Commission on the Status of Women. Reporters Maria Arena and Constance Le Grip.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 64 už, prieš, susilaiko priimta. 65 už, prieš, susilaiko atmesta. 66 už, prieš, susilaiko atmesta. 67 už, prieš, susilaiko priimta. 68 už, prieš, susilaiko priimta. 69 už, prieš, susilaiko atmesta. 70 už, prieš, susilaiko, priimta. 71 už, prieš, susilaiko, priimta. 72 už, prieš, susilaiko, priimta. 73 už, prieš, susilaiko, priimta. 74 už, prieš, susilaiko, priimta. 75 už, prieš susilaiko priimta, 76 už, prieš susilaiko priimta, 77 už, prieš susilaiko priimta, 8 kompromisas už, prieš susilaiko priimta, 82 e, už, prieš susilaiko atmesta, 83 už, prieš susilaiko priimta, pirmas tai yra antras. Už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Penktas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštas už, prieš, susilaiko, atmesta. Septintas, dvi dalis, pirmoji dalis už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko atmesta. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 15 už prieš susilaiko priimta, 16 už prieš susilaiko atmesta, 17 ir 18 už prieš susilaiko priimta, 19 už prieš susilaiko priimta, 20 už prieš susilaiko atmesta, 21 už prieš susilaiko priimta. Dabar balsuosime dėl e, visos rekomendacijos, vardinis balsavimas. Vėgiame priimta. Yes, our next. Yes, sir. Again, agenda problem. So. Next, draft opinion 2015 discharge European Institute for Gender. Dabar kitas klausimas. E, Panas Dansilas e, pranešimas, biudžeto vykdymo patvirtinimas. Pirmas pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. Trečias už, prieš susilaikė atmesta. Ketvirtasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeštasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Septintas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Devintasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Dešimtasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Vienuoliktas, dvi dalis, pirmoji dalis už, prieš susilaikė patvirtinta, antroji dalis už, prieš susilaikė patvirtinta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Tryliktasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Keturioliktas, dvi dalys balsom dėl pirmosios už, prieš, susilaikė, patvirtinta. <coughs> Antroji dalis už, prieš susilaikė, patvirtinta. 15 už, prieš susilaikė, Atmesta. O dabar balsuosime dėl viso nuomonės projekto. Pradedame balsavimą. Baigiame. Patvirtinta. Dėkoju kolegiai Dantil. Ah. No. Discharge Commission. Mm-hmm. Of... Dabar balsuosime dėl 2015 biudžeto vykdymo patvirtinimo ES bendras biudžetas Europos komisija. Kolegės Veronikos Dansilos yra pranešimas. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas, jo dvi dalis, pirmoji, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, už, prieš susilaikė, patvirtinta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Vienuoliktas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 15 už, prieš susilaikė patvirtinta. Ir dabar balsuojame elektroniniu būdu dėl nuomonės projekto pradedam. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 25 kolegoms balsavus už ir keturiems prieš. Ačiū Veronika. Ir paskutinis balsavimas su lyčių aspektų integravimu susiję pakeitimai Europos bendro vartojimo ekonomikos darbo atvarkė. Agnieška Kozlovska Rajevič yra mūsų pranešėja šio klausimu. Trečias pakeitimas, kas už? Ar galime balsuoti dėl visko kartu, bloku? Jeigu yra ir taip, ir ne reakcijų, tai vadės dėl visko balsuoti negalime. Kas trečių už prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtasis už prieš susilaikė patvirtinta. Penktas už prieš susilaikė patvirtinta. Šeštas už prieš susilaikė patvirtinta. Septintas už prieš susilaikė patvirtinta. Aštuntas už prieš susilaikė patvirtinta. Devintasis už prieš susilaikė patvirtinta. Dešimtas už prieš susilaikė patvirtinta. 11 už, prieš susilaikė patvirtinta. Pirmasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Antrasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Tiek. Ačiū visiems.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 Mėly kolegos, mes turime tęsti mūsų posėdį. Ačiū visiems, kad aktyviai dalyvavote, dalyvavote aktyviai balsuojant. Bet dabar mes turim tęsti posėdį. Ir aš noriu pasakyti, kad padarysim e, pakeitimus darbo tvarkėje. E, dabar e, pirmiausia, mes išklausysim Europos lyčių lygybės instituto 2017 metų programos pristatymą ir man, man labai malonu pakviesti Virginiją Lambak, lyčių lygybės institutų direktorę, e, pristatyti 17 metų programą. Prašau, Virginija. Tai mes tęsiam posėdį ir prašau gerbiamą direktorę Virginiją Lambą pristatyti 17 metų programą, instituto 17 metų programą, nes mums tai iš tikrųjų yra labai. Labai dėkoju pirmininkė, gerbėjim parlamento nariai, mėly kolegos. Jau tapo tradicija pradėti metus nuo diskusijų šiame komitete ir kalbėti apie politinius prioritetus šiuose, šiame parlamente ir apie tai kalbėti kartu su taryba bei komisija, kurie e, formuoja mūsų politiką. Žvelgsime į šiuos metus ir pradžiai norėčiau šiek tiek pamastyti apie prabėgusius 16 metus ir apie tai, kaip, ką jie atnešė lyčių lygybei. Mes e, kol kas konstatuojame lėtą progresą šioje srityje ir valstybėse yra nemažai skirtumų, ypač įgyvendinties direktyvas bei taisyklės kaip prioritetus. 16 metus mes galime sakyti, stebime kaip dal, Europos padalinimo metus, tai yra migracija, demokratinės vertybos, vertybės, lyčių lygybės e, aspektai dėja dažnai sukelia visuomenėje neligybę. Socialinė neligybė bei atskirtis tikrai neatsitiktinai e, yra socialinių pokyčių centre kartu su demokratinėmis vertybėmis. Skurdas Jeigu žvelgiu į mūsų išvadas, tai galiu pasakyti, kad per praėjusį dešimtmetį pajamų neligybės srityje ES nebuvo padaryta jokios pažangos ir kai kuriuose valstybėse narėse tarp e, turtingiausių ir skurdžiausių atotrukis tik didėjo. Kaip jūs matote iš šios skaidrės, mūsų šalyje, kurioje įsikūręs institutas, e, skirtumas tarp e, turtingiausių ir skurdžiausių yra septyni kartai. 16 metais mes e, nagrinėjome ES socialinę ir ekonominę e, padėtį iš lyčių lygybės perspektyvos. Ir norėčiau savo mintį iliustruoti iš mūsų paskutinės studijos dėl lyčių lygybę. Štai duomenys skaidrėje rodo, kad šeimos su e, vaikais patenka į rizikos kategoriją. Ir tokių šeimų motinos e, turi mažiau šansų įsidarbinti ir kuo daugiau jos turi vaikų, šansai mažėja. Ir 16 metais tik 55 procentai moterų su vienu ir trejais vaikais dirbo. Statistiškai kalbant, kuo daugiau moteris turi vaikų, tai daugiau šansų, kad jinai nedirbs. Ir tai turi e, didelių pasiekmių jos e, gyvenimui. Taigi, dirbančios moteris e, tampa jautresnės įvairiems gyvenimo pokyčiams, pavyzdžiui, partnerio darbo netekimo arba skyryboms. Jeigu jos netenka partnerio pajamų, tai ji kartu su vaikais e, patenka į skurdo pavojų. Jeigu kalbėčiau apie gebėjimus ir švietimą, tai čia turiu omenyje e, užimtumą. Užimtumas nebėra tas e, išsigelbimas iš skurdo. Technologiniai pokyčiai keičia darbo formas ir darbo vietų pobūdį. Pirmininkaujant e, Maltai mes ruošiamės analizuoti vyrų ir moterų padėdį ypač nestabiliuose darbo vietose, kur yra nedidelis e, kvalifikuotos darbo jėgos skaičius ir štai čia dabar šioje skaidrėje matome, kad moteris bendrai paėmus e, dažniau patenka į tą nedarbingumo padėtį lyčių lygybės klausimų sprendimas, kalbant apie prieigą prie darbo rinkos, turi būti užtikrintas tam, kad darbo rinka veiktų patikimai. Žvelgime į kitą skaidrę. Štai e, gebėjimų stoka. Žvelgime į nekvalifikuotus gyventojus pagal amžių lytį, tai matome, kad įgūdžiai yra lemiamas veiksnys nedarbui arba nestabiliam darbui. Tik tai 33 procentai mažai kvalifikuotų moterų nuo 20 e, iki 44 metų dirba ES ir iš jų tik tai 37 procentai turėjo nestabilias darbo vietas kai žvelgime į jaunus, kai žvelgime į mažiau kvalifikuotus vyrus, tai matome, kad e, lyčių lygybės e, atotrukis e, yra kitoks vyresnio amžiaus žmonių kategorija. Dabar patekimas į darbo rinką arba sugrįžimas į darbo rinką po ilgų pertraukų gali būti sunkus, ypač turintiems mažą kvalifikaciją. Pažvelkime į kairėją e, pusę, kur yra du stulpeliai, mažai kvalifikuoti darbo jėga, vyrai ir moteris. Tai moteris turės su papildomais e, sunkumais dėl tam tikrų stereotipų. Ir tik pusė, 26 procentai e, moterų nepatenka į darbo rinką, palyginus su 27 procentais vyrų. Negana to, mūsų tyrimi duomenys tvirtina, kad daugiau nei 6 milijonai mažai kvalifikuotų moterų ir 2 milijonai mažai kvalifikuotų vyrų niekada neturėjo darbo. Ir dauguma iš jų net neieško darbo. E, tokie maži šansai gauti darbą mažai kvalifikuotiems žmonėms gali turėti įtakos jiems primant sprendimą, kaip patekti į darbo rinką. Ar Taip pat tai panaikina socialinės paramos e, šansus arba gauti, sakykime, paramą vaikams. Čia lyčių lygybės e, e, skaidrė dėl nestabilių darbo vietų. Pažvelkime kairėje pusėje apskritimą. Čia matome, kad yra didelis lyčių skirtumas beveik e, kas penkta ir moteris ir kas dvyliktas vyras ES šiandieną gauna labai mažą atlyginimą. O atlyginimas yra svarbus, ypač siekiant ekonominio nepriklausomumo ir siekiant įveikti socialinę atskirtį ir mm, nedarbą maždaug 10 valandų per savaitę yra ir tokie darbai. Ir čia matome, kad e, lyčių skirtumas yra nedidelis. Tačiau priežastys yra kitos nuo to, kodėl moteris e, mažai dirba tokio pabudžio darbų. Kodėl? Todėl, kad moteris dažniausiai dėl šeiminių priežasčių nesima tokio darbo. O vyrai turi kitokių sumetimų, kitų priežasčių. Kągi mes numatę atlikti šiais 17 metais. Trumpai pristatysiu. Lyčių aspektas nėra tik tai e, vienas iš šios problemos sprendimų. Tai yra tik tai dalis mūsų požiūrio. Reikėtų žvelgti plačiau į platesnės e, priemonės. Tai yra investicijos į lyčių lygybę. Nes tai ženkliai prisideda prie mūsų ekonomiko augimo Tai yra e, mūsų turimi įrodymai iš nesenai atlikto tyrimo, e, kurį mes tęsime per e, pastarosius mėnesius, tai yra tyrimas dėl lyčio lygybės. Dar aš kol kas neatskleidžiu visų duomenų, nes jie yra tikrai labai iškalbingi, tačiau ši skaidrė, ir kurią aš parodysiu vienintelę, gali tik tai pailustruoti, kaip lyčių lygybės srityje padaryta pažanga gali turėti teigiamą poveikio BVP augimui ir tai net gali siekti 10 procentų. Pernu prie kitos ryties, kaip mes jau ir e, anksčiau atlikome aštuonis tyrimus dėl e, Pekino platformos, veiks, veiksmų platformos. Ir kaip jau kalbėjau, mes nagrinėjame vyrų ir moterų gebėjimų stiprinimą nestabiliose darbo vietose ir turime nemažai faktų ir padarė nemažai išvadų. Pirmininkaujant Estijai mes taip pat kalbėsime apie lyčių segregaciją, švietimą, mokymus bei darbo rinką. Žiūrėsime, kaip segregacija įtakoja žmonių pasirinkimus ir karjerą darbo rinkoje. Ir kaip tai įtakoja ilguoju laikotarpiu taip pat mm, atlyginimų bei pensijų atotrukį. Toliau, smurtas. Smurtas dėja tebėra mūsų darbo e, dalis ir e, tikslas ir labai atidžiai stebime situaciją ir kartu su Europos komisija e, imsimės veiksmų prieš smurtą prieš moteris. Manau, kad jūs man pritarsite, kad lyčių lygybė ir tų neligybių e, sumažinimas yra sprendimas, kaip e, panaikinti smurtą prieš moteris. Dėl tos priežasties mes e, norime sudaryti ES smurto prieš moteris e, tam tikrą indeksą, kokios yra priežastys, kaip viskas pasireiškia ir kokiu galima imtis e, sprendimų siekiant kovoti su smurtu prieš moteris. Bandysime įvertinti padėtį. Ir labai tikimės, kad e, toks mūsų indeksas padės ES bei parlamentui stebėti kaip yra įgyvendinami tarptautiniai ES įsipareigojimai, kaip antai Stambulo konvencija e, dėl e, aukų apsaugos. Mes taip pat rengiame labai įdomų tyrimą dėl terminologijos. Siekiame harmonizuoti, suvienodinti terminus dėl e, išžaginimų, moterų žudimų ir e, partnerių smurto prieš moteris, nes dabar galioja labai nevienodi aiškinimai bei apibrieštis. Mums labai sunku palyginti, įvertinti, atrodo, kad kalbame apie skirtingus dalykus, todėl mes parengėme tuos apibrėžimus ir e, bendradarbiavame su Eurostatu, norime, kad e, tos apibrieštis būtų visiems vienodos. Kita mūsų darbo dalis tai mes mėginsime toliau įvertinti, koks yra pavojus, kad moteris nukentės nuo um, lytinių organų išniekinimo. Mes dirbame kartu su naujomis šešiomis valstybėmis ir tai yra labai susijęs su migracijos fenomenu, kaip yra pažydžiamos mergaičių teisės ir kaip tas mergaitės apsaugoti. Taip pat numatėme atlikti Europos nukentėjusiųjų direktyvos analizę ir kaip tai susijęs su prekyba žmonėmis. Kita mūsų skaidrė, štai kaip mes galime pamatuoti smurtą prieš moteris arba smurtą apskritai. Oficialūs duomenys yra labai uh, E, jų yra nedaug, galime gauti juos iš Eurostato arba iš nacionalinių statistinių biurų, todėl mes labai e, stengiamės surinkti administracinius duomenis, tai padaryti šiemet. Ir mes rengėme susitikimus su kiekviena valstybė, diskutuojame su policijos ir teisėjai tvarkos atstovais, siekime išsiaiškinti, kaipgi mes galime suvienodinti duomenų rinkimą, turiuomenė administracinius duomenys, kad mes galėtume jais pasinaudoti ir įvertinti, koks yra partnerių smurtas prieš moteris, taip pat išžaginimų skaičius arba moterų žudimas. Todėl mes remia valstybės narės, kad jos e, užtikrintų, kad policijos bei teisės saugos pateikiami duomenys būtų renkami ir renkami visose valstybėse narėse. Toliau e, lyties e, e, įtvirtinimo krypt, mūsų darbo kryptis. Mes ir toliau norime remti e, lyties įtvirtinimo platformą, kuri skirta ne tik tai specialistams, ekspertams, bet taip pat ir vyriausybių atstovams siekiame atnaujinti platformą, pridėti naujus faktus, Toliau lytis bei švietimas. Turime tyrimą. Taip pat sieksime dirbti kartu su pirmininkaujančia Malta ir atlikti lyties aspekto analizę švietimo srityje. E, tai beje jau ir vyksta, mes ieškome būdų ir rodiklių, padėsiančių mums e, patobulinti sistemą. Pasidodama proga noriu padėkoti parlamentui e, už bendradarbiavimą ir bei lyties aspektų įtraukimą į parlamento darbą. Ir e, žinome, kad jūs esate mūsų partneris. Toliau, finansiniai klausimai. Mes rengiame, rengiamės pradėti darbą kalbame su Europos komisija, žinome, kad lyties aspekto finansiniai klausimai yra svarbus jūsų komitetui ir pastaruoju metu mes norime apsispręsti, kokių struktūrinių fondų pagalba turėtume pasinaudoti tam, kad parengtume gairias. Norime suprasti, kurie ES fondai gali būti tinkamiausi pritraukiant finansavimą lyčių lygybės srityje. Ir galiausiai paskutinė, turbūt skaidrė. Šiais metais e, spalio mėnesį mes pradėsime lyties indekso trečiąjį e, raundą. Tai yra bus naujieji duomenis. E, kol kas e, kai kuriuose srityse yra pokyčio. Mes taip pat, kaip jau minėjau, turėtume sudaryti platų vaizdą apie smurtą prieš moteris, surinkti daugiau duomenų. Viskas priklausys nuo to, bet tikimės juos turėti. O taip pat norime e, išplėsti mūsų darbą neligybių srityje. Norime įvertinti, kai kurios aspektus, kai kurias e, grupės ir galiu jūs užtikrinti, kad rezultatai turėtų būti jums įdomus. Pagaliau, sveikatos sritis sveikatos sritis bei socialinės rytis. Čia tikiuosi, kad jūs spalio mėnesį irgi turėsite jau naujų duomenų ir galėsite jais pasinaudoti. Tai štai toks labai, labai greita apžvalga, informacija, ką veikia ir ką ketina nuveikti mūsų Europos lyčių lygybės institutas. Eigia. Aš ir toliau jums pateiksiu ataskaitas ir labai tikimės, kad mūsų institutas ir toliau vaidins svarbu vaidmenį, atliks analizę, kuri bus reikalinga teisės aktų prieimimui. Ačiū uždėmesi ir taip pat tikiuosi ir tolesnio bendradarbiavimo. Labai dėkoju poniai Virginijai Lambak. Ir dabar suteiksiu žodį poniai Noičel. Prašau. Madam Noičel, please. Ganz herzlichen Dank fürs Wort, aber noch viel mehr. Dėkoju už man suteiktą žodį ir taip pat ačiū už jūsų komentarus ir paaiškinimus. Žinome, ką reiškia lyčių lygybės institutas, ką jis dirba, mums stengiamasi pateikti skaičius, faktinius duomenys apie situaciją ir dažnai tai patvirtina tai, ką mes visi ir galvojame. Mes čia moterų reikalų komitete turime tam tikrą intuiciją apie tai, kas yra daroma lyčių lygybės rytį, o jūs skaičiais tas mūsų intuicijas patvirtinate. Kartais tie skaičiai mus stebina. E, jūs pristatote mums tai, ką mes ir jaučiame, kai stebime visuomeniai vykstančius reiškinius. Turiu klausimą. Jūs kalbėjote mums apie faktus, apie skaičius, jūs juos renkate jau visą eilę metų, Tad jums norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Ar jaučiamas pasikeitimas e, moterų gyvenime dėl to, kaip veikia populistinės ar ekstremalius dešiniusius politinės jėgos. Gal reikia pasitelkti kažkokius naujus rodiklius, kai Kas yra jaučiama valstybėse? Narėse kai kuriuose sakoma, kad moterų judėjimai tampa populiarūs, kartais yra ekstremalūs. Ar jūs matuosite, kaip nors vertinsite ir tuos reiškinius? Ar dešinieji populistai e, tik nuodija moterų teisės ir moterų reikalus, ar kas nors keičiasi šioje srityje, ar turi rodiklių visiems šitiems reiškiniams pamatuoti? eventuell durch ihre andere Artigkeit des Lebens oder der Auffassung von. Mes, pavyzdžiui, turime visą eilę poveikių, kurie atsiranda dėl migracijos rautų. Gal turite taip pat kažkokių rodiklių ir šioje srityje? Nes atsiranda naujų tendencijų, reiškinių, kurie turi įtakos moterų gyvenimui, jų padėčiai Ar manote, kad galėtumėt pateikti mums galbūt vėliau skaičius šią temą, nes suprantu, kad tų skaičių mes negalim gal gauti iš karto. Norėčiau pasakyti, kad jūsų pateikima informacija, jūsų pateikti skaičiai yra ypatingai svarbus, kad būtų galima patvirtinti tas tendencijas, kurias mes matome ir kad galėtume patvirtinti tai, ką jaučiame mes, um, stebėdami visuomenę. Ačiū. Thank you very much. Dėkoju. Visada duomenys e, apie smurtą prieš moteris buvo labai menki. Jeigu pasižiūrėtumėte, kokius yra tendencijos, tai susidaro toks įspūdis, kad dabar norima plačiau apie tai kalbėti, tą smurtą pateikti, e, tuos atvejus pateikti. Dabar, kai dėl pat ties matavimo tuo atveju, registravimo, be abejo, galime pateikti skaičius, kažkokie, kiek to yra, bet juk yra taip pat ir svarbu ir kontekstas, kad galėtume vertinti, kaip kokybiškai kinta situacija. Pavyzdžiui, mes dabar rengiame švietimo studiją kuri netrukus bus gyvendinama. Mes stebime situaciją, dirbame taip pat ir su migrantų srautai, stebime uh, kokį vaidmenį jų gyvenimo atina švietimo sistema, e, vertybės, atmosfera, e, galimi grasinimai, be abejo, e, yra svarbus veiksniai, faktoriai ir atlikę tą savo naują analizę mes tikimės, kad galėsime labiau pamatyti, kokios tendencijos vyrauja ir ką daryti, nes į mokyklas ateina nekalbantis tą kalbą, vieną ar kitos šalies kalbą, vaikai arba ateina suaugę mokytis tai keis tradicinę švietimo sistemą. Kokie būtų pasikeitimai e, keičiantis mentalitetų šalyje, tai irgi yra svarbu. Jūs žinote, kad Eurostatas dabar pradėjo dirbti, matyt, siekdamas išsiaiškinti, kokios įsivyraus tendencijos, kuriomis galėtų pasinaudoti mūsų institutas. Tos įsivyraujančios tendencijos tik tai patvirtina tuos turimus e, administracinius ar oficialius duomenys. Mes manome, kad uh, tie administraciniai duomenys, mes dirbame su policijos ir teisingumo struktūromis, visa tai yra to iššūkio dalis. Eurobarometras e, turi savo konkrečius rodiklius, bet žmonės policija ir, ir, ir tom represiniam struktūrom nelabai pasitikė. Turime dirbti, turime renkti patikimą informaciją. Mūsų tikslas yra pasiekti, kad e, stebėsena vyktų geriau, kad galėtume pažiūrėti, kaip uh, kokios tendencijos klausosi valstybėse narėse ir parengti valstybėms narėms rekomendacijas. Ar kalbėtume apie prevenciją įvairių negerų dalykų, ar galėtume kalbėti apie tendencijas ir rekomendacijas švietimo sryčiai. Mes esame lyčių lygybės institutas. Mums būtina matyti, kaip įvairios struktūros dirba kartu, norėdamos tos lyčių aspektus tinkamai įtvirtinti ir užtikrinti jų lygybę. Like Dėkoju žodžius kolegijai Garcia Peres. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti poniai Langbek, kuri dalyvavo mūsų komiteto posėdyje Ji atvyksta reguliariai į mūsų posėdžius ir aš manau, kad yra puiku, kad tai puikiai bendradarbiauja Europos lyčių lygybės institutas ir mūsų komitetas. Jūsų institutas mums yra labai vertingas instrumentas. Jis labai sustiprina tą darbą, kurį mes atliekame čia Europos parlamente, rengdami įvairius pranešimus įvairiose srityse. Jūs mums pateikite savo darbų programą 2017 metams. Kalbėjote apie įvairius klausimus, prie kurių dirbsite. Ir da, tie klausimai labai dažnai sutampa su temomis tų pranešimų, kuriuos mes rengiame ir kurie egzistuoja mūsų darbo programoje taip pat. Mūsų kolegė kalbėjo apie tokį mūsų jaučiamą susirūpinimą šiame komitete – Mums e, būtų aktualu gebėti kiekybiškai išreikšti tas e, įvairias įtakas, kurias jaučia nevyriausybinės organizacijos, mes, moterų reikalų komitetas ir, ir panašiai. Mes, pavyzdžiui, jaučiame, kad žengėme ne į priekį, o atgal įtvirtinant moterų teisės visoje eilėje sričių, pavyzdžiui, genezinė sveikata, reprodukcinė sveikata, ekonominiai srity, taip pat žengiama nei priekiu atgal įtvirtinant moterų teisės. Tad būtų iš tiesų puiku, jeigu šiuose srityse dirbtų institutas kad galėtume mes skaičiais pagrysti savo reikalavimus, e, savo pastebėjimus, kad galėtume kreiptis į vyriausybės ir kompetitingas struktūras, kad jos įtvirtintų lyčių lygybę. Ačiū. Yes, very, very... Na taip, taip, aš taip pat labai džiaugiuosi skaitydama įvairius pranešimų projektus, kur vis labiau panaudojami mūsų surinkti duomenys. Mums yra iš tikrųjų svarbu kad informacija būtų kuo naujesnė. Egzistuoja lygintinų tarpusavyje europinių perspektyvų. Mes nuolatos atliekam stebėseną ir matome, kas pažymėta viename ar kitame pranešime, turime naują duomenų bazę ir iš tikrųjų galime kartais tiesiog paimti duomenys iš tos bazės ir jas pasinaudoti, nes iš tikrųjų tas kiekybinis išreiškimas vienu ar kitų tendencijų yra puikiai įmanomas. Ačiū. Thank you and, and I would like... Dėkoju. Poniai Renkė žodis. Dėkoju. Aš taip pat noriu padėkoti už tokį detalų situacijos pristatymą, už pristatymą to, ką jūs dirbate. Ir kolegos dėkoju, aš prisijungiu prie jų padėko žodžio jums. Pradžioje jūs kalbėjote apie suskaldytą visuomenę, jūs kalbėjote apie skurdą ir gyvenimo kokybę. E, šiame komitete mes tikrai dirbame prie šių problemų, matome jas. Aš norėjau šiek tiek kitą kryptim nukreipti savo klausimą. Moterų teisėms kyla grėsmė dėl to, kad daugelį ES valstybių egzistuoja tam tikros kultūrinės, sakykime, na, senovinės tradicijos. E, nes kai kas yra sakoma, na, yra nevyriškas vienas ar kitas dalykas, vieni ar kiti darbai ir užduotis nes to, to vyriškumo vėl iš naujo siekiama mūsų visuomenė. Sakom, vyras turi būti stiprus, čia turi būti tas žmogus, kuris uždirba pinigus. Na, kartais galbūt lūpa žmona ar vaikus, na, bet ką padarysi. Nu, toks tai jau tokie jau tie mūsų vyrai. Ir e, manau, kad reikėtų siekti visuomenėje kultūrinių pasikeitimų. Iš vidaus, kaip spręsti tą problemą, kad ta vyriškumo samprata keistųsi visuomenėje Na, nereikėtų keisti galbūt praeities, ko mes nebegalime padaryti, kai buvo penktame dešimtmetyje prie to nesugrįšime, bet gal galime keistis ateityje. Kaip kovoti su smurtu prieš moteris, jūs tai irgi minėjote, kaip žinia, mes norime, kad būtų kuo greičiau ratifikuota Stambulo konvencija, kad šis parlamentas tą padarytų. Ir kaip žinia, jūs turite atskirus duomenys iš įvairių valstybių narių, kurios jau ratifikavo tą konvenciją ir kurios dar to nepadarė. Ir ar matote skirtimus tarp tų šalių? Jūs matote, kaip yra apibrieštas smurtas prieš moteris, kas prieš prievartavimus, ten yra tos savokos labai aiškiai patikslintos. Ar aš manau, kad tie duomenys mums būtų tikrai labai naudingi siekiant ratifikuoti, e, siekiant padaryti viską, kad ES ratifikuotų Stambulo konvenciją. Dėkuoju. Yeah. Uh, Pirmiausia, dėl grėsmės moterų teisėms ir vyriškumo stiprėjimo. Taip, mes apie tai diskutuojame. Ir paprastai mes mėginame įtraukti tuos aspektus į mūsų atliekamus didžiosius tyrimus. Aš jau minėjau tą tyrimą švietimo srityje. Tai čia irgi bus labai aiškiai padaryta, nes tyrimas remiasi deklaracija. Žinome, kokios yra vertybės, kokie požiūriai tai bus tyrimo dalis. Tačiau tikriausiai vėlyvą rudenį mes turėsime daugiau informacijos ir ją pasidalinsime su jumis. Paskiau taip pat bus ir migrantai, tai bus jau kita e, tyrimo dalis, bet e, reikia pripažinti, kad turime žvelgti į visus sektorius ir e, ieškoti platesnio sprendimo. Kitas dalykas yra mūsų kampanija, kuri susijusi su smurtu prieš moteris. Čia norime įtraukti ir vyrus, ypač tuos, kurie yra gerbiami jaunų vyrų, kurie gali pasakyti savo žodį, ir ES lygių bei valstybių narių lygių prieš Maltos konferenciją irgi norime tęsti šį darbą, nes pavyzdžiui, Malta šioje kampanijoje e, suteikė didžiausią vyrų skaičių. Dabar dėl ratifikuotos konvencijos, tai mes ją ratifikavome tarsi dėl uh, mm, savęs, nes dažniausiai mes dirbame su ES direktyvomis, kovos su prekiavimu žmonėmis direktyva ir kitomis direktyvomis, mes jas stebime, kaip jos įgyvendinos. Ir vidaus vartojimui mes dėja dar neatlikome jų įvertinimo, nes labai užsiemė ir atliekame savo tyrimus. Bet kai bus užbaigtas prisijungimas prie Stambulo konvencijos, tai jau komisija turės nuspręsti, kaip bus atliekama stebėsena. Ir tikimės, kad vaidmo bus ir mums, nes turime taip pat suvienodinti apibrieštis, turime nemažai duomenų, todėl tikimės, kad mes galėsime nešti savo indėlį. Dėkoju labai trumpai. Noriu padėkoti, kad jūs atėjote į mūsų posėdį ir e, noriu grįžti prie kolegos įsakytos minties. Jeigu mes turėtume stebėsenos procesą, tai mums tai padėtų pagrysti mūsų argumentus, turėti konkrečių rezultatų. Kalbant apie Stambulo konvenciją, tai norėčiau, aš jau tą klausimą užduosiu pirmininkaujančiai valstybei ir noriu išsiaiškinti, koks yra Lenkijos vaidmo. Nežinau, ar jūs turite kokiu nors duomenų, nes e, tikrai nėra e, neįprasta pasijusti sutrikusiai po to, ką mes išgirdome. Todėl aš uh, Norėčiau paklausti, ar jūs e, turite kažkokių pasiūlymų, sprendimų, kaip spręsti aborto klausimus, nes panašu, kad pirmininkaujantį Maltą nenori spręsti šių problemų. Jūs turėtumėte tikrai žinoti, kad yra e, tris e, sritis, kuriuose Europos parlamentarai patiria nemažą spaudimą. Gauname apie daug elektroninių laiškų. Pirmiausia, tai yra Izraelis ir Palestina, toliau e, seks, lytinės reprodukcijos klausimai ir dėl to labai norėčiau, kad jūs mums pateiktumėte savo požiūrį, kokios nors informacijos. E Regarding Istanbul Convention. Pirmiausia, dėl Stambulo konvencijos ir Lenkijos laikysenos. Na, tai yra klausimas tikriausiai ES komisijai, nes mes norime tik tai generuoti argumentus, faktus, duomenys, kuriuos, kuriais jūs galėsite naudotis. Uh, Mes kartu su ekspertai, žinoma, stebime padėtį, turime ekspertus iš Lenkijos, bet dėja tai nėra mūsų kompetencija. Dabar dėl tų reprodukcinių teisių ir abortų draudimų klausimų. Taip, tai yra nemaža konfrontacija šiuo klausimu, todėl mes galime atlikti analizę, išsakyti argumentus, pateikti tuos argumentus tolimesniam naudojimui. Tačiau mes ir aš asmeniškai matau, kad yra prieštaravimas tarp teisių, lyčių lygybės, moterų teisių. Klausimas kompleksiškas. Mes institute visuomet tai suprantame, Suvokime, kad tai yra ir valstybių narių prerogatyva. Mes taip pat suprantame, kad sprendimus turi priimti valstybės narės, kurių atstovai e, taip pat posėdžiauja mūsų valdyboje, bet e, tikrai reikia vieningo sprendimo. Todėl labai svarbu, kad visos ES institucijos žinybos imtųsi spręsti šį iššūkį. Thank you, Mrs. Julia Varkis. Dėkuoju, Julia Ward. Ačiū. Labai vertinu instituto atliekamą darbą ir be jūsų pagalbos mes ir patys negalėtume tinkamai atlikti savo darbą. Labai dėkoju ir sėkmės jį tęsiant. Labai džiaugiuosi, kad jūs pateikėte kiekybinių duomenų, bet mes puikiai suvokiame, kad už skaičių slypi žmonės ir mūsų užduotis yra susijęti tuos skaičius su konkrečiai moterų gyvenamais gyvenimais ir patiriamais skausmais, nesvarbu ar tai yra smurtas, ar tai yra ekonominės problemos, ar tai galimybių stoka dalyvauti visuomenės gyvenime. Mūsų užduotis tuos e, klausimus e, iškelti. Todėl noriu pasitirauti, ar jums pavyko surinkti daugiau duomenų apie politinį smurtą. Nes man tai kelia vis daugiau nerimo, kadangi mano kolegos e, Junktinėje karalystėje, žinote, sudurė su kokiamis problemos, Džiokau buvo nužudyta. Uh, Ir mes įvairiausiais būdais tai patirime. Tai nėra vien tik tai fizinis smurtas, bet taip pat ir politinis smurtas, kuris pasireiškia internete, o taip pat ir viešoje erdvėje, žiniasklaidoje. Ir moteris jaučia, kad tiesiog jos nebegali išsilaikyti, o mums dėja reikia daugiau moterų politikių, o ne mažiau. Todėl mūsų užduotis pasistengti surinkti šiek tiek daugiau duomenų apie šį politinio smurto fenomeną. Yes, it is. Taip. Tai tikrai stiprėjantis fenomenas. Mes neiškristalizavome savo darbę tokio tikslo išanalizuoti politinę smurtą, bet rengdami ataskaitą pirmininkavusiam Luksemburgui apie smurtą prieš moteris, kurios dalyvauja politikoje, tai tikrai mes nagrinėjame tą sritį, šiek tiek pačiupinėjome, bet neišsamei, nes turėjome dirbti ir prie kitų sričių mes taipogi e, iš dalies apie tai e, kalbėjome pernai, kuomet nagrinėjome tam tikrus indikatorius, e, nagrinėdami parlamento darbą, parlamentų darbą. Kokios yra sąlygos moterims, kaip jos yra primamos, ar jos yra drąsinamos, skatinamos. Ir nesu tikra, bet kiek pamenu, vienas iš tų indikatorių e, yra e, aptariantis būtent moterų darbo aplinką. Bet e, nesu dėl tų domenų tikra, nepamenu, bet rengiantis naujiesiam naujo parlament, Europos parlamento rinkimus, mes tikriausiai apie tai kalbėsime. Ačiū, ponė Krupa. Dėkoju. Nusprendžiau pasisakyti dėl to, kad buvo paminėta Lenkija. Turiu klausimą. Apie ką mes čia? Aš tai vertinu kaip savotišką smurtą. jeigu dauguma Lenkų išrinko konservato vyriausybę, kuri nori ginti gyvybę, turime gerbti tokį pasirinkimą. O ne tą vyriausybę vertinti ar tos faktus vertinti kaip kažką, ko neturėtų būti. Aš asmeniškai esu konservatorė šiuo požiūriu. Aš manau, kad tai yra tikrai smurtas nukritus prieš Lenkiją. Kiek galima mus baksnuoti pirštu Mes tai suvokiam kaip smurtą. Mes juk turim teisę gerbti gyvybę, ar ne? Yra dalis Lenkų, kurie mano, kad gyvybė yra šventa ir kad ją privalu saugoti. Du 2004 metais, metais dirbau Europos parlamente ir šiomis temomis esu pasisakius ne kartą. Visada stengiausi pateikti pakeitimus, kai buvo kalbama apie reprodukcinės teisės. Mes čia jau kalbame apie gyvybės kūrimą. Mes juk nesam kažkokie gyvūnai, kurie tik reprodukuojasi. Aš norėčiau pasakyti, kad būtina gerbti Lenkijos sieki saugoti gyvybę ir neimti įsivaizduoti, kad su tokiu Lenkijos požiūrį reikia kovoti. Lenkija yra prieš abortus ir viskas. Yra daug studijų, kurios rodo, kad moteris, kurios e, pasirinko abortą, paskui tą tokią naštą to pasirinkimo neša visą gyvenimą. Turime kalbėti apie būtinybę padėti toms moterims, bet nebūtina baksnuoti, tiksliau negalima baksnuoti mūsų pirštai dėl mūsų pasirinkimo. Ačiū. Ačiū, ponė Nočel. Dėkoju. Ačiū už man suteiktą žodį. Manau, kad reikia sureaguoti tai, kas pasakyti. Jūs be abejo turite teisę ginti savo nuomonę. Jeigu manote, kad Lenkijos vyriausybė atsoja Lenkų daugumai, galit taip manyti, bet mes jau turim teisę turėti ir kitą nuomonę nuomonės laisvė dėja yra realybė ir mes e, turime teisę išreikšti savo nuomonę apie tai, kas vyksta kitose ES valstybėse. Kiekviena moteris čia, mūsų komitete, turi teisę kalbėti apie tai, kas vyksta kitose šalyse. Mes jūsų nekaltiname, mes jūs e, vertiname pagarbiai, bet manau, kad tai, ką jūs sakote šiandien, yra nepriimtina ir netoleruotina mano požiūriu. Lenkijos vyriausybė mūsų bando manyti, kad jie gina visų daugumos Lenkų nuomų, moterų nuomonę Lenkijoje, bet matome, kad jos nesutinka, jos išėjo gatves Lenkijoje. Jeigu teisingai suprantu, ta masinė moterų mobilizacija ir vyrų mobilizacija gatvėse dėl to, kad buvo pasiūlyta apriboti abortų teisę Lenkijoje sustabdė Lenkijos vyriausybę, nebesimama jokių priemonių ir visa tai rodo, man atrodo, kokios yra iš tikrųjų nuotaikos Lenkijoje. E, ir mes žinome, kas vyko, kai moteris buvo draudžiami abortai kitose šalise. Tad manau, kad svarbu yra štai kas. Svarbu, kad tie žmonės žmonės, kurie yra pačių įvairiausių politinių pažiūrių įsitrauktų į demokratinius procesus. Dar vienas dalykas. Jūs panaudojote tą žodį smurtas, smurtas prieš mus. Tai yra iš tikrųjų labai keista. Mes čia parlamente kalbame apie smurtą, bet aš manau, kad turime priminti tai, kad žmonės, kurie pasirenka nelegalius abortus, dažnai tampa baisaus smurto aukomis, nes jie pasirenka nesaugius abortus. Miršta daug motinų ir vaikų, todėl kad moteris, ypač besivystančiose šalyse, negali sulaukti tos pagalbos, kurios turėtų. Mums reikia žvelgti blaiviai į faktus. Tad puiku, kad turime tokį institutą, kuris renka duomenis, nes tai yra mums aiškus įrodymai, kaip formuoti politikas ir kokius teisės aktus čia priimti. Dėkui. Ačiū labai. E, visi dalyvaujantis, visos dalyvaujančios paklausė. E, ponios Virginijos Lambak vertino teigiamai mūsų instituto darbą. Aš iš tikrųjų irgi noriu palinkėti kad e, mūsų bendradarbiavimas, mūsų komiteto bendradarbiavimas, tai iš tikrųjų yra pakankamai glaudus su lyčių lygybės institutu. Bet aš kartu noriu paklausti ponios direktorės, ką galim padaryti, kad tas bendradarbiavimas, kad tie tyrimai, ta medžiaga, kur jūs įdedat labai daug darbo, pasiektų ir kitus mūsų Europos parlamento komitetus. Nes ta veikla yra ganėtinai susijusi ir mums iš tikrųjų e, ne visada būna lengva įrodyti e, lyčių lygybės reikalų reikalingumą, moterų teisių užtikrinimą kaip vieną iš pagrindinių vertybių, kada diskusijos vyksta arba priimami sprendimai ar pranešimai rezoliucijos kituose komitetuose. Va galėtume mes pagalvoti apie tą tokį platesnę sklaidą kartu ir kituose komitetuose, galbūt formas įvairesnės, kaip e, lyčių lygybės instituto atliktus tyrimus plačiau paviešinti, kad Europos parlamento ir kiti komitetai įsitrauktų į šitą veiklą, žinotų, vertintų, tai būtų labai svarbu. Tai dar vienas aspektas. Ir kitas aspektas, iš tikrųjų, kada mes stebim situaciją 28 e, ES valstybėse dėl moterų teisų, dėl lyčių lygybės, Deja, e, skirtumai yra kartais labai dideli ir e, e, tikrai daug labai priklauso sprendimų nuo e, politikų, nuo vietinių politikų, nuo pasikeitimų e, e politinėse struktūrose kiekvienoje valstybėje. Ir kiekvieną kartą mums reikia būti vis labiau e, vieningiam, susitelkusiam, vis daugiau aiškinti ir skleisti lyčių lygybės ir moterų teisų naudą mūsų, mūsų bendryjei. Todėl aš dar kartą dėkoju. Dėkuoju ponė Virginijai Lambak, mes iš tikrųjų bendradarbiaujam, todėl kad lyčių lygybės institutas yra Lietuvoje Vilniuje, aš esu iš Lietuvos, mes nuolat bendraujam, susitinkam ir labai noriu palinkėti, kad tas mūsų bendradarbiavimas ir toliau tęstųsi. Gal dar keletą ar viskas, keletą minčių noriu pasakyti. Just to add that we really feel that. Dėkuoju, aš tik tai norėčiau pasakyti jog e, maniau, kad e, per koordinatorius mes galėtume užsiimti tos informacijos klaidą, kad e, jį pasiektų ir kitus komitetus, kad jinai pasiektų ir kitus sektorius ir tuos žmonės, kurie praktiškai dirba tose sektoriuose. Mums dar lieka daug ką nuveikti, mes turime labai daug įvairių priemonių, faktų, argumentų ir aš manau, kad šiais metais turime siekti, kad e, kiti komitetai taip pat būtų informuojami apie lyčių lygybės poveikį. Dėkuoju dar kartą ir e, tikiuosi veiksmingo bendradarbiavimo. E, e, e, ministrė tuoj ateis, todėl mes turbūt turim kokių penkių, penkių minučių pertraukėlę, nes 11 valandą buvo numatyta pagal programą, todėl truputį darom pertrauką, kol ateis Maltos ministrė.

Gerbiami kolegos, mes tęsime mūsų posėdį. Mes tęsime mūsų posėdį. Ir e, šiandien mūsų komiteto posėdėje pirmininkaujančios e, Maltos e, ministrė atsakinga už socialinį dialogą, vartotojų reikalus ir pilietinės laisvės, ponė ministrė Helena Daly. Pone ministrė pristatys mums e, pirmininkavimo e, šį pusmetį pirmininkaujančios Maltos prioritetus moterų teisų ir lyčių e, lygybės rytyje. Taigi, ponė ministrė, suteiksiu žodį Jums pristatyti Maltos pirmininkavimo prioritetus. Prašau. Għatullah 60 sena l-Europa kienet meqjusa bħala xempju ta' ta' Dėkoju. Prieš 60 e, metų Europa buvo taikos, e, klestėjimo, harmonijos pažadas. Ir e, visą tai prasidėjo kartu e, su ES kūrimu, kuomet kiti gana skeptiškai į tai žiūrėjo. Daug buvo pasiekta per tą šeš, daugiau kaip 60 e, metų ir dabar, kaip matome, net ir mažos valstybės turi galimybę pirmininkauti Europos Sąjungai. Mes e, e dabar matome, kas vyko per tuos 60 metų ir galime dabar informuoti piliečius apie tai, kas pasiekta. Yra tai įvairius teigiamus aspektus, kurie dažnai pamirštami. Aš manau, kad e, dabar yra puikiai proga pažvelgti į priekį, į ateitį. Europai reikia naujo impulso. Ir e, paskutinieji įvykiai, naujausi įvykiai rodo, jog ES reikia priartėti arčiau prie piliečių, jog ES turi e, veiksmingai komunikuoti, turi numatyti daug e, daugiau sąlygų, kurios e, leistų piliečiams siekti sėkmės. Mes e, pajutome, jog pastaruoju metu tikrai yra akivaizdu, jog reikia politinių e, reformų, jog jos yra būtinos. Praeitų metų įvykiai kai kurie sudrebino ES e, pamatus. Malta yra pasirengusi įnešti savo indėlį į Europos projekto statybą per e, mūsų pirmininkavimo laikotarpį per tarybą, taip pat dirbdami kartu su Europos e, parlamentu. Mes turime siekti, kad ES sustiprėtų. Aišku, šeši mėnesiai yra labai trumpas laikas, tačiau mes e, ir toliau liekame ambicingi ir norime užtikrinti, kad Europos projektu būtų labiau pasitikima. Aišku, mes liekame realistai, žinome, kokios yra mūsų ambicijų rybos, tačiau kitą vertus žinome ir kokios yra mūsų stipriosios pusės. Mes e, būsime sąžiningas partneris, dirbdami su valstybėmis narėmis taryboje. Mes taip pat numatome veiksmingai bendradarbiauti su Europos parlamentu ir sieksime sąžiningo ir glaudaus bendradarbiavimo. Mūsų premjeras, vice e, premjeras finansų e, ministras, visi yra buvę Europos parlamento nariai. Todėl e, jų dėka mes puikiai suprantame Europos parlamento svarbą. Europos parlamento nariai yra tiesiogiai išrinkti piliečių ir gina piliečių interesus. Mes labai e, didžiuojamės, kad būtent šituo metu mums tenka pirmininkauti Europos Sąjungai. Pirmininkavimo metu mes sieksime suteikti impulsą Europos Sąjungai, užtikrinti, kad Europos Sąjunga labiau priartėtų prie e, piliečių. Mes e, išskyrėme šešis prioritetus mūsų pirmininkavimo. E, migracija, saugumo užtikrinimas, vidaus rinka, Europos kaiminystės politika, socialinė įtrauktis ir e, jūr, jūros klausimai. Visa tai yra e, sritis, kuriuose mūsų piliečiams kyla nugastavimų, mes turime išklausyti piliečių nuomonę ir dabar pakomentuosiu atskirai e, mano minėtus prioritetus ir keletą žodžių pasakysiu apie tą sritį, kurioje dirba ir jūsų komitetas. FAM komitetas ilgai buvo vilties spindulys e, fem, feministams ir apskritai e, Europai. Šis komitetas galėtų būti vadinamas e, lyčių teisingumo komitetas. Ir kasdienėme gyvenime šis komitetas ir rodo, apie ką čia sukasi kalba. Europos parlamentas siekia, kad būtų plėtojamas dialogas su mūsų e, moterimis ir kad būtų užmėgstas glaudesnis ryšys su e, Europos piliečiais, kad jie tai geriau suprastų ES tikslus kaip e, moteris, kuri e, kovoja iki šiol už lyčių lygybę ir prieš smurtą, e, prieš moteris ir dabar dirbdama ministre, aš manau, kad e, mes e, turime imtis priemonių, kad e, bet koks smurtas prieš moteris ir apskritai bet koks smurtas būtų e, panaikintas. Labai svarbus aspektas yra Stambulo konvencija. Mes turime užtikrinti, kad kuo daugiau valstybių narių ratifikuotų šią konvenciją. Europos Sąjunga juda link šios konvencijos e, ratifikavimo. Pirmininkaujanti Malta įsipareigojo šį e, klausimą paversti vienu iš esminių moterų teisių e, klausimų savo pirmininkavimo metu. Mes e, renksime konferenciją skirtą kovai su smurtu su kova su smurtu prieš moteris. Mes žinome, kad e, statistiškai kas trečia moteris bent kartą gyvenime yra susidūrus su smurtu, su smurto apraiškomis. Todėl mes turime imti, e, imtis tokių priemonių, kurios, kurių apriptis yra e, didelė. Tam mums reikia tinkamų patikimų duomenų, turime renkti įvairias e, informacijos kampanijas bei e, imtis priemonių, kad būtų kovojama su smurto apraiškomis, bei turime numatyti sankcijų mechanizmą, bei geresnę prieigą prie teisingumo sistemos nukentėjusioms moterims. Moteris kenčia dėl lyčių neligybės, dėl seksizmo, rasizmo, ksenofobijos, homofobijos, transfobijos ir kitų įvairių diskriminavimo uh, daugelypių apraiškų. Moterų dalis, e, moterų dirbančių e, įmonių valdybose yra dar pakank, nepakankama. Pirmininkaujantį Maltą pabrėžė, jog e, jinai sieks pažangos šioje srityje. ES lygmenių Mes turime užtikrinti, kad e, moteris būtų, kaip galima geriau, atstovaujamas e, direktorių lygmenių e, biržinių, biržinėse bendrovėse, biržose kotiruojamose bendrovėse. Europos komisija yra pateikusi pasiūlymų dėl privataus, dėl asmeninio ir profesinio gyvenimo suderinimo. Mes turime siekti, kad čia numatytos priemonės atitiktų dabartinės rinkos realybę ir turime siekti e, geresnio asmeninio gyvenimo ir profesinio gyvenimo suderinimo, nes tai e, darytų labai teigiamą įtaką moterų darbui darbo rinkoje ir leistų e, moterims daug geriau suderinti įvairius minėtus e, aspektus, bei darytų labai teigiamą įtaką moterų užimtumui. Pirmininkaujanti Malta skiria asmeninį ir profesinį gyvenimą suderinimui ypatingą reikšmę. Mes tikimės, kad e, mūsų visuomenės e, šeimos nori vaikų ir todėl turime siekti šitos pusiausviros. Pirmininkaujanti Malta mano, jog e, turėtų būti įmanoma e, pasiekti nemažos pažangos Europos komisijos pasiūlyto paketo e, kontekste. Taryba yra parengusi išvadas dėl neužtikrinto užimtumo ir dėl gebėjimų užtikrinimo darbo rinkoje. Daug moterų ir vyrų susiduria su sunkumais darbo rinkoje. Todėl lygių galimybių užtikrinimas darbo rinkoje turi būti ir toliau įgyvendinamas. Tai yra e, labai svarbus aspektas. Europos lyčių lygybės paktas, Europos e, strateginiai įsipareigojimai strateginis e, įsipareigojimas šioje srityje reiškia, jog reikia aktyvesnio mūsų dalyvavimo šiame procese. Vis dėlto darbo rinkoje ir toliau iškyla daug įvairiausių iššūkių moteriams. Moteris dažniau e, užima neužtikrintas darbo vietas, išsilavinusios moteris turinčias e, reikalingų gebėjimų dažniau neranda darbo. E, atitinkančią kvalifikaciją negu vyrai. Mes e, turime siekti, kad moterų padėtis gerėtų šito požiūriu. Pirmininkaujanti Malta lyčių lygybės sektoriuje numato organizuoti įvairių e, renginių be mano minėtos e, konferencijos, kuri vyks vasario 3 ir 4 dienomis ir bus skirta kovai su smurtu prieš moteris, pirmininkaujanti Malta e, taip pat numato organizuoti konferenciją LGBT klausimais, e, taip pat e, vasario mėnesį, vasario pabaigoje. Mes norime įtvirtinti dar giliau lyčių lygybės aspektą ir čia pasiremsime Birželio mėnesio tarybos išvadomis dėl LGBT ir lygybės užtikrinimo. Pirmininkaujanti Malta taip pat paminės tarptautinę kovos su homofobija dieną. Tas renginys vyks Briuselėje. Pirmininkaujanti Malta taip pat e, imsis įvairių e, priemonių tarptautiniuose formuose, spręsdama lyčių lygybės e, klausimus. Ir šiame kontekste ypač svarbus aspektas yra kova su smurtu prieš e, moteris. Ačiū, ponė ministrė, už jūsų prioritetų pristatymą, tai bus Maltos pirmininkavimo prioritetai susijęs su moterų teisėmis ir lyčių lygybė. O dabar norėčiau paklausti koordinatorių, ar jie turi klausimų. EPP koordinatoriai. Pirmiausia, teiksiu žodį ponė Koracija Bild. Dėkoju. Konstans, ar, e, Konstans Liugrip ir mano frakcijos vardu. Ačiū, ponė ministrė, už jūsų išsakytas pastabas. E, EPP mes esame labai suinteresuoti skatinti lyčių lygybės, kovoti su stereotipais. Ir e, esame lygių galimybių šalininkai. Mes esame suinteresuoti, kad būtų kalbama apie kovos su smurtu problematiką, kad būtų pasiekta daugiau rezultatų ES lygmenių. Ir tikrai sveikinu jūsų pastabas. Ir aš esu pranešėja e, klausimų susijusių su ES prisijungimu prie Stambulo konvencijos. Norėčiau pasakyti, kad būtina e, siekti, kad šalis, kurios neratifikavo tos konvencijos, tą padarytų kuo greičiau, kad taryboje būtų kuo greičiau priimtas konsensusas dėl ES prisijungimo prie šios konvencijos tebėra dar tam tikrų išlygų, abejonių dėl to, kaip apibriežti lytį. Tad labai svarbu išaiškinti, ką ES taryba mano šio klausimu, kas pasakyta konvencijoje. Lyties apibrieštis. E, ar, pavyzdžiui, kai kalbam apie smurtą lyties pagrindų, turime tiksliai žinoti, apie ką mes kalbame. E, nuo smurto dažniau kenčia moteris. Tad štai iš tikrųjų labai svarbu iškelti šią problematiką. Gerbiu kolegas ir čia noriu pasakyti, mes čia neturim kalbėti apie krikščioniškas vertybės ar moterų vertybės ar, ar dar kaž, kažkokius panašius dalykus. Tiesiog manau, kad šį kartą turime kalbėti ir apie kitą smurtą. E, moterys patiria ir kitokių problemų e, seksualinio priekabiavimo, žmogaus, priekybą žmonėmis problemas pabėgėlių stovyklose, jos taip pat patiria daugybę sunkumų, ar kelyje į Europą taip pat. Mes turime visi su kolegomis pasakyti, kad matėme, kaip atrodo pabėgėlių stovyklos ir matome, kad mūsų laukia daugybė darbo. Turime užtikrinti saugumą moterims, turime užtikrinti saugias erdves, kad jos galėtų saugiai ten būti Tikiuosi, kad jūsų pirmininkavimo metu jūs atkreipsite dėmesį į moterų migrančių problemas. Situacija iš tikrųjų yra ypatingos skubos. Jau dabar galiu pasakyti, kad moterų ekonominis nepriklausomumas taip pat yra labai svarbus dalykas. Reikia dar daugiau nuveikti, kad sulauktų paramos moteris verslininkės kad ta parama būtų konkreti, kad moteris už tą patį darbą gautų tokį pat darbo užmokestį kaip vyrai. Turime dėl to kovoti visi kartu. Ir turime taip pat užtikrinti prieigą prie reprodukcinės sveikatos ir sveikatos apsaugos moteriams ir mergaitėms. Atleiskite, ponė ministrė, kad turėsiu netrukus išeiti. E, Imko komitete aš esu antroji vicepirmininkė ir ten Malta taip pat pristatys savo prioritetus, tai turėsiu skubėti. Ačiū. Uh, uh, uh Now... Dėkoju. Kolega Garcia Perez, prašau, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone ministrė, aš esu iš socialdemokratų frakcijos. Noriu padėkoti už tai, kad dalyvaujate mūsų komitetų posėdėje. Ir ačiū taip pat už jūsų programos pristatymą. Uh, Čia mes matėme, kokie e, klausimai labiausiai rūpės jūsų pirmininkavimo metu. Dažnai tai sutampa su mūsų, mums rūpimais klausimais, su mūsų kasdieniu darbu. Norėčiau paminėti tuos dalykus, kurie dar neišspręsti. Europos komisijos, tarybos ir parlamento darbas dar turėtų tęstis tais klausimais. Ir norėčiau pasakyti, kad jaučiame savo frakcijų ir savo komitete tam tikrą frustraciją dėl to, kad trūksta politinės paramos, ypač tais klausimais, prie kurių dirbama jau ilgą laiką. Jau seniai Europos parlamentas laukia, kad taryba primtų poziciją dėl kai kurių klausimų. Pavyzdžiui, direktyva dėl moterų darbo įmonių valdybose. Mes suprantame, jūsų sieki padaryti viską, kad tie klausimai pajudėtų iš mirties taško ir kad būtų priimti reikiami dokumentai. Dėkojom Jums už tai. Mums būtina rasti tokius sprendimus, kad galėtume dėrėtis. Mes Europos parlamente puikiai suprantame, kad susidurite su įvairiomis valstybių narių reiškiamomis pozicijose, bet juk būtina pagaliau susėsti prie stalo, dėrėtis ir pasiekti sutarimą. Negalime laukti vis naujo pirmininkavimo ir eilinį kartą konstatuoti, kad situacija nepajudė iš mirties taško, nes taip negalime susitarti ir dirbti toliau. Manau, kad galiu drąsiai teikti, kad Europos parlamentas jūs rems, kad jūs galėtumėt prie tų įvairių klausimų dirbdama pasiekti rezultatų. Lygiai taip pat dėl, taikinim, dėl suderinamo asmeninio gyvenimo ir darbo. Mes jau esame pateikę savo nuomonę, esame pateikę pranešimą šio klausimu, kur prašome Europos komisijos apibriežti tam tikrus siūlymus, juos pateikti. Mes suprantame, kad tie siūlymai turi E, tokia ypatybė, kad atsivaria eilė kitų aspektų, kuriuos reikia sureguliuoti kartu, bet reikėtų, kad Europos komisija pateiktų siūlymus, kad mes galėtume pateikti teisėkūros siūlymus, nes būtent valstybėms narėms tie teisėkūros sprendimai ir padeda dirbti toliau, gerinti situaciją. E, motinystės atostogų direktyva, kaip žinia, buvo atsimta. Dabar reikėtų, kad būtų pateikti teisėkaros pasiūlymai šitoje srityje taip pat. Jeigu jūs, kaip ir mininkaujate valstybė, grįžite prie tų visų klausimų, mes galėsime tuo tik džiaugtis. Noriu pasakyti, kad mes jums pareikšime tikrai visokiojopą paramą, jeigu reiktų pateikti kokiu nors siūlymu mano minėtose srityse. Dar vienas sritis, kuri mums rūpi, tai yra e, smurtos srities pagrindų. Migracija, dar vienas klausimas. Mes daug kalbame apie e, pabėgėlių situaciją, va čia apie moterų migrančių situaciją. E, Ir reikėtų, ko gero, renkti pranešimą šią temą. Praėjusią savaitę parlamente vyko diskusija šią temą. Šios diskusijos metu mes sakėme, jog reikia daug jautriau vertinti tą situaciją, kurioje gyvena pabėgėliai, e, pabėgėlių stovyklose. Matome, kad šalta ten, žmonės gyvena šaltyje. Ir svarbu, kad būtų tinkamai pasirūpinta silpniausiais e, žmonėmis migrantų tarpe, būtent pirmiausia moterimis ir vaikais. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad šis parlamento komitetas tikrai jūs rems, ponė ministrė. Visais šiais klausimais. Tačiau nepamirškite, kad tas parlamentas, kaip jau sakiau, jaučia tam tikrą frustraciją, nes matome, kad nejuda iš mirties taško tam tikri klausimai, pavyzdžiui, lyčių lygybės klausimai. Ir e, jūsų pasiekti rezultatai bus puikūs rezultatai mums ir tai atneš daug gero Europos moteriams. Ačiū poniai Garcia Perės. Ačiū ministra, kad atėjote į mūsų posėdį, pasidinot savo mintimis, e, pristatėte pirmininkaujančios Maltos gairias. Mes puikiai suvokiame, kokius iššūkius išgyvename ir ką jums reikės padaryti per šešis mėnesius. Jūs tą pristatėte dar Strasbūro sesijote. Aš noriu visiškai palaikyti kolegę Peres, kuri kalbėjo apie tą frustraciją. Tai yra tarsi asmeninis mano pastebėjimas, bet taip pat ir liberalų frakcijoje esu atsakinga už moterų klausimus ir kaip ats, šios frakcijos atstovė e, išreiškiu tą frustraciją. Mes nuolat e, esame nepasitenkinę, keliame klausimą dėl Stambulo konvencijos, tikimės, kad e, viskas tęsis. Norime nesustoti, bet pagaliau laukime kažkokios pažangos, rezultatų. Ir mes kliaujamės jumis, o jūs galite pasitikėti ir mumis bei mano frakcija. Turiu du konkrečius klausimus. Pirmas klausimas. Kokia yra Maltos strategija dėl Women on Board programos ir kaip mes galėtume parlamente jūs paremti. Ir kitas klausimas. Vasario 1-2 dienomis Maltoje bus surinktas e, darbo grupės susitikimas dėl moterų integravimo. Labai norėtųsi sužinoti, kaip, ko jūs tikitės iš šios konferencijos vyksiančios Maltoje. Now... Ačiū, toliau gūja koordinatorė, ponia Bjork. Labai dėkoju pirmininkė, sveikinu ministrą atvykus į mūsų komitetą. Galbūt e, ir vertėtų pakalbėti apie smurtą prieš moteris, Istanbulo konvenciją, bet taip pat reikėtų pakalbėti ir apie e, valstybės narės. Kitas dalykas, į kurį atkreipčiau dėmesį, tai yra e, susitikimas dėl Europos ir JAV susitikimas dėl moterų teisų. Trumpas, ne gaišta laiko, jis jau pasirašė nutartį, kurioje draudžiami abortai. Manau, kad ES labai svarbu sureaguoti, kaip jinai tai padarė mm, JAF prezidentant Bušui, kad be jokios abejonės tokie sprendimai turės įtakos mūsų politiniams sprendimams. Todėl e, labai tikiuosi, kad jūs e, atstovausite ES delegaciją ir kovo mėnesį siūsite labai aiškę ES žinę. Jūs kalbėjote apie profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Mes laukiam Europos komisijos pasiūlymo dėl įvairių e, motinystės atostogų nuostatų. Aš norėčiau jūsų paklausti, ką jūs galvojate daryti dėl vaiko priežiūros priemonių. Kaip mes galėsime pasiekti Barcelonos tikslų ir kaip įgyvendinsime veiksmų planą. Jūs galite būti ta pirmininkaujanti valstybė, kuri pasieks tikslų ir numatytų Barcelonos strategiją. Ir paskutinis mano pastebėjimas dėl bendros prieglupščio sistemos. Mes komitete nagrinėjame šios klausimus, kreipdami dėmesį į moterų pabėgėlių teises. Žinome, kad situacija mūsų netenkina, mums taip pat reikia ir teisės aktų pasiūlymų, į kuriuos galėtume E, įtraukti ir kitus aspektus, pavyzdžiui, LGBT arba vaikų klausimus, arba pabėgėlių teises. Ir galiausiai dar vienas pabaigai klausimėlis. Komisija neužilgo turėtų paskelbti strategiją kovai su priekyba žmonėmis. Šiame komitete mums irgi svarbu, svarbus moterų ir mergaičių aspektas kovoje su priekyba žmonėmis. Reikia. Ačiū, pirmininkė, ačiū ministrei, kad atvykote į mūsų posėdį, pristatė mūsų programą. Taip, kolego, kolegės minėjo tą frustraciją, net ir tarybos atžvilgiu, o kartais net ir komisijos atžvilgiu. Na, žinome, kad buvo išrinktas trumpas, bet e, galbūt žvelgime optimistiškiau ir e, mes norime sudėti savo viltis į jūs. Jūs esate moteris taryboje, jūs turite šešis mėnesius ir tikimės rezultatų. Daug kas buvo jau pasakyta mano kolegio, aš norėčiau aptarti tris dalykus. Pirmiausia, tai yra Women on Board direktyva. Mano pageidavimas arba kvietimas būtų toks. Mes žinome, kad e, Vokietijos vyriausybė kol kas e, blokuoja procesą dėl ideologinių sumetimų ir labai norėtųsi, kad jūs, na, paspaustumėte Vokietijos kolegas, kad e, jie vis dėlto imtųsi veiksmų. Antras dalykas tai yra Romo, Romos sutartis, kuri buvo patvirtinta prieš 60 metų, yra viena labai, vienas labai svarbus sakinys. Tai yra vienodas vyrų ir moterų atlyginimas. Ir dėja, tas pažadas kol kas nevykdomas. Jūs kalbėjote apie tą ne, nestabilų darbą, nestabilias darbo vietas ir mes komitete norime, kad e, šis klausimas galiausiai būtų reglamentuotas nes tiek daug ES liūdnų pavyzdžių. Ir taip pat noriu sakyti komplementą jūsų vyriausybei už per pastarosius metus atliktą darbą ir labai progresyvius įstatymus dėl lyties. Ir e, jūs pasiekit nemažai pažangos dėl LGBTIQ klausimų. Ar tarp lyčių lygybės klausimais jūs irgi E, siūlysite taryboje patvirtinti progresyvesnių, pažangesnių nuostatų. Ačiū. Dėkuoju toliau panas Troščinskis. Pone Troščinskis. No, madame la ministre. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ne, ministrė, šešis mėnesius jūs e, atstovausite mūsų komitetui taryboje. Aš mačiau, kokie yra jūsų prioritetai e, jūsų pirmininkavimo metu. Turiu du klausimus. Pirmiausia, būtų susijusi su Maltoje vykdoma politika. Nuo 2013 metų skatinate lyčių lygybę ir matote specialias teisės LGBT asmenims. 15 metų balandžio 1 Gender Identity, Gender Expression e, ir Sex Characteristics Act priimėte štai tokius dokumentus. Tai yra pažangiausi istorijoje dokumentai jūs teisūs. Galiausiai e, jūs leidžiate žmonėms pasikeisti lytį, jeigu jie pateikia atitinkamą deklaraciją merijoje, to užtenka. E, man atrodo, e, tam įtakos turėjo ko gero pažangus požiūrius įrautis Maltoje šiais klausimais. Ar yra kokių nors statistinių duomenų, ka, ka, ka, kaip pasielgti, kad mūsų įsigalėtų šios, šie visi sprendimai ar panašų sprendimai. Uh, Mes Europos parlamente vengiame kai kurių temų, tiesiog kalbame apie kalbų skirtumus ir neką nors daugiau. Aš norėčiau kalbėti apie e, lyčių lygybę. O daugelį pranešimų, kai kalbama apie lyties keitimą, ne, nebekalbam apie natūralius skirtumus tarp vyrų ir moterų. E, bet kalbam apie kitą ide, ideologiją, kai vyrus ir moterus, moteris bandoma atskirti ne pagal jų lytį, bet sakoma, kad žmogus pats pasirenka, kuo nori būti pagal savo seksualinę praktiką. Tai jūs manote, kad Europos teisiniam tekste yra e, normalu formuluoti tokius dalykus? Ar būtina skatinti tokią lyčių lygybę, tokią lyčių lygybę parengtą seksualinę praktiką daugiau negu kitais skirtumais? Dėkoju, o dabar norėčiau pakviesti ponę ministrę atsakyti į klausimus, o paskui perėsim prie antro klausimų raundo. Um... Pamėginsiu atsakyti į tos klausimus, kurie patenka į mano kompetencijų sritį, kai kurie iš jų nepatenka, bet e, pamėginsiu, pamėginsiu atsakyti visus. Pirmas klausimas - kova su visomis smurto prieš mergaitės ir moteris apraiškomis. Tai yra vienas iš pagrindinių dalykų ir taryba e, nekarta išreiškė savo įsipareigojimą, kad reikia taikyti prevenciją ir kovoti su visomis smurto priemonėmis, reikia skatinti valstybės narės ratifikuoti Stambulo konvenciją. Visos valstybės narės pasirašė konvenciją, bet kol kas dar ne visos ratifikavo. Taigi dabar vyksta diskusijos dėl Stambulo konvencijos klausimo tarybos darbo grupės, grupėse ir pirmininkaujantį Maltą pasitikį savo siekime, kad pirmininkavimo metu pavyks pasiekti rezultatų, tai yra vienas iš mūsų prioritetų, mūsų įsipareigojimas e, įnešti mūsų indėlį. Toliau dėl moterų migrančių ir priekybos moterimis, kaip jau sakiau, žanginėme žodyje, migracija vienas iš mūsų pirmininkaujančios valstybės prioritetų. Toliau, moteris e, įmonių valdybose. Taip, mes norime, kad jų būtų daugiau. Mes e, kaip valstybės jau sprendžiame šias problemas įvairiausiais būdais. Ir manome, kad e, reikia tam tikros pusiausvyros valstybėse narise ir atitinkamų priemonių. Nepaisant to, kai EPSCO taryboje buvo diskutuojami šie klausimai 15 metų gruodžio mėnesį, mažuma užblokavo procesą, tvirtindami, kad reikia taikyti subsidiarumo principą. Ir e, tas e, siūlytas tekstas numatė tam tikrų e, saugiklių valstybėms narėms ir kai kurios valstybės tuo jau pasinaudojo. Mes paremsime tokį siūlymą ir darysime viską, kas nuo mūsų priklauso, kad diskusijos šioje srityje ir toliau tęstusi. Toliau dėl profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros. Labai norėtume, kad ta pusiausvyra būtų, kad stiprėtų mes nagrinėsime atidžiai, ką siūlys komisija, kokiu jums iniciatyvų. Tai yra socialinės politikos dalis. Antra vertus, tai yra kompleksiškas dalykas. Reikia daug priemonių. Norint e, tenkinti visų Europos piliečių, vyrų, moterų, vaikų, vyresnio amžiaus žmonių poreikius. Taip, lankstumas reikalingas ir turime gerbti skirtingus požiūrius, taip pat ir ne vienodus valstybių narių e, supratimus, ypatumus bei įvairiaus pobūdžio darbdavių poreikius. Taip pat buvo minėta laivų vaikų priežiūros e, e, patirtis bei modelis mes galime tiesiog paskatinti valstybės narės laikytis tokio modelio. Tai nes e, rezultatai buvo neblogi, taigi mes ir, e, irgi pasiruošę diskutuoti tuo klausimu. Taip, mes turime tarybos išvadas dėl gebėjimų uh, tobulinimo. Mes ir toliau dirbsim prie šių klausimų, prie darbo rinkos klausimų, žvelgsime, kokie yra nacionaliniai veiksmų planai ir toliau nagrinėsime, kodėl, pavyzdžiui, vaikai anksti palieka mokyklas, nelanko e, mokyklų ir dėl ko e, atsiranda kliūčių įgyti įsilavinimą. Taip pat mėginsime tobulinti E, kvalifikacijų bei e, gebėjimų pripažinimo sistemą. Nes yra taip pat poreikis pripažinti ir neformalius gebėjimus bei kompetencijas. Mes taip pat esame pasiryžę kovoti su mažų garantijų darbu. Skatinsime įmonės imtis ir tvirtinti tokias priemonės, kurios prisidėtų prie asmeninio ir profesinio gyvenimo suderinimo. Toliau, LGBTIQ. Kaip jau minėjau, mes esame numatę surenkti konferenciją, kurios metu pristatysime tai, kas yra nuveikta. Ir konferencijos dalyviai turės progą užduoti tiesioginius klausimus konferencijos metu. Nes, žinome, tai yra nacionalinė kompetencija. Mes galėtume, žinoma, diskutuoti kitais lygiais, bet, žinoma, ne čia. Ačiū. Uh, Dėkoju ministrė už atsakymus. Dabar kitas klausimų atsakymų raundas. Pone Gabriel, Ačiū, ponė pirmininkė, sveikiname išrinktą naujoms pareigoms. Sveiki atvykę į mūsų komitetą, jūs remiam, remsime visapusiškai, kad jūsų pirmininkavimo sėkmė būtų visų moterų Europoje sėkmė ir kitur taip pat. Norėčiau tris dalykus paminėti šiandien. Pirmiausia, esu pranešėję pra, e, klausimų Women on Board, moteris įmonių valdybose. Ir norėčiau pareikšti savo paramą, kaip pranešėja, paskatindama jūs, kad darytumėte viską, kas įmanoma, kad situacija būtų atblokuota, nes dabar uh, niekas nevyksta, nes kuo daugiau laiko prabėga, tuo labiau tas signalas, kurį norime pasiūsti toms moterims, jaunoms ir vyresnėms, kurios norėtų savo potencialą realizuoti, tampa vis mažiau, pozityvų, mažiau pozityvus antras dalykas. Norėčiau paremti jūs, pasakydama, kad reikia kuo daugiau iniciatyvų kontaktams su valstybėmis narėmis, kad jos visos ratifikuotų Stambulo konvenciją. Tai taip pat yra svarbus signalas, kurio laukiame. Ir nebejokite Kalbėkite apie koordinavimo mechanizmus, kurie yra būtini tam, kad ta Stambulo konvencija būtų sėkmingai ratifikuota ir įsigaliotų mūsųse. E, konvencijos ratifikavimo galbūt stabdo įgyvendinimo mechanizmo sudėtingumas, galbūt reikėtų imtis veiksmų, kad valstybės būtų galima savotiškai nuraminti ir įrodyti, kad, visa, kad tas dokumentas rinklis mūsų visų labui. Turiu klausimą, džiaugiuosi tuo, kad viduržėmių jūros regionas yra Maltos pirmininkavimo metu prioritetinis. Norime, kad saugumas ir stabilumas viduržėm e, tai jūroje taptų mūsų saugumu ir stabilumu. Moterų vaidmo tame regione yra svarbiausias. Moteris paskatino didžiausius pasikeitimus, pavyzdžiui, arabų pavasarį, paskatino moteris. Be labai konkrečių moterų veiksmų nieko nebūtų įvykę. Ar turite konkrečių kokiu nors iniciatyvų, kad būtų galima moterų vaidmenį paskatinti viduržėm jūros regione, ypač kalbant apie ekonomiką ir švietimą? Tai yra irgi, manau, labai svarbus signalas, kurio iš mūsų laukiama. Ar turite kokiu nors numatytų iniciatyvų šią kryptim dėkoju. Thank you, Mrs. Regner, please. Pone Regner, prašau. Very much. Um, the minister, you... Dėkoju. Pone ministre, jūs matote, kiek daug aistrų susi, susikaupė tiesiais klausimais, moteris įmonių valdybose, profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą ir taip toliau panašiai. Ar turite teisėkaros pasiūlymų? Uh, šią temą e, ant savo stalo. Da, galime daug ką pakeisti šioje srityje. Žinome, kokia yra situacija. Žinome, kokių nacionalinių problemų turi kiekviena valstybė narė. Norėčiau jūsų tiesiai šviesiai paklausti, nes ateičiau klausau jūsų. Jūs kalbėjote apie tai, kad pirmininkaujanti Malta norės padaryti viską, kad būtų kalbama su Vokietijos vyriausybė, Švedijos vyriausybė. Mes žinome, kas blokuoja tuos sprendimus, žinome, kur yra nacionaliniai rinkimai. Tad mano klausimas būtų toks, ar jūs planuojate kokią nors konferenciją ar kampaniją, ar esate suplanavę kažką matomo, apčiuopiamo. Matome daug politinių frakcijų, kurios norėtų paremti jūs, bet mums kartais reikia kažkokių matomų dalykų, tad mano klausimas būtų toks. Ką darysite, kad visi tie klausimai būtų labiau aiškus, labiau matomi darbo tvarkėje, kurią yra savo sudariusi pirmininkaujantį Maltą? Antras labai trumpas klausimas. E, garantijos vaikams. Plenarinėme posėdėje mes daug diskutavome apie tai. Be abejo, tai visada yra susiję su e, lygybės politiką. Jūs kalb... ar turite e, kokiu nors planų šioje srityje? Niuolab, kad minėjote, kad socialinė integracija yra jūsų prioritetas. Ačiū. Thank you. Now, uh... Dėkoju, ponia Vorts. Uh, thank you. Dėkoju. Palauksiu. Labiau labai asmeniško poniai dalį šį beitą norėjau pasakyti, o tai dabar šiek tiek įsiblaškiusi. Sveiki atvykę, ponia ministrė. Ačiū už jūsų įsipareigojimus ginti LGBT teisės. Aš Amsterdame e, dalyvavau renginyje, kur mes kalbėjome apie LGBT teisės. Vyko Amsterdamo paradas ir klaus, visa eilė tų klausimų buvo iškilę. Jūs uh, Manau, ES esate ta šalis, kuri aktyviai gyvendina lyčių lygybės politiką. Jūs esate moterų reikalų komitete. Mes čia kalbam apie moterų teisės ir lyčių lygybę. Tad iš tikrųjų labai svarbu vis, visko paklausti ir įvardinti, kas yra kas. Manau, kad turime ne tik problemą dėl Donaldo Trumpo. Praėjusią savaitę šiame parlamente mes išrinkome pirmininką, kuris turi tam tikrų problemų. Žmonės, kurie, sako, esą LGBT, e, patirs e, na, kitokį traktavimą. Tas pirmininkas nepritarė jų problemų sprendimui ES ir ES parlamente. Aš norėjau paklausė, kaip galėtumėt panaudoti savo šalies puikų pavyzdį artimiausius šešius mėnesius, kad galėtumėt parodyti, kad tikra lyčių lygybė yra puikus dalykas, kurį reikia išplėtoti, kad tai reikia remti, nes tai yra viena iš fundamentaliųjų teisų, tai yra viena iš ES vertybių. Dėkui. Pirmininkė, ačiū. Kolega Merta, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir ačiū, ponė ministrė, už jūsų pasisakymą. Kaip ir jums, man FEM komitete šiemet yra pirmas posėdis, neseniai atėjau pilnas entuzijazmo, mačiau, maniau, kad, sulau, kad pamatysiu daug kolegų vyrų šiame komitete, kurie persiplėšė marškinius kovos už moterų teisės. Bet e, nu, na, buvau tikras, kad vyrų daugiau manys, kad moterų teisės yra kartu ir jų teisės, e, nes manau, kad vienybės turime siekti visi. Tad man tikrai buvo didelė garbė prisijungti prie šio komiteto. Noriu paklausti dviejų dalykų jūsų, ponė ministrė. Žinau, kad jūs e, vertinate, kaip jūs vertinate šį klausimą. Jūs e, pasis, pasisakydama pradžioje sakėte, kad reikia apsaugoti ES akį teisino nuostatas. Ir jūs teisi, reikia nepamiršti ir moterų teisių pasiekimo E, teisė į abortą yra viena iš tų teisių. Kai girdime, kokias pozicijas reikškia ponas Trump, nesistebėkime, kad ir pas mus yra panašių požiūrių kaip pono Trumpo, pažiūrėkime, kas vyksta Lenkijoje. Jūsų šalyje taip pat buvo pro-life surenktų manifestacijų mano šalyje kai kurios partijos, konservatorės, nacionalistinės partijos irgi sako, kad e, teisė į abortą gali būti paneigta, jeigu jos ateis į valdžią. Taigi matome, kad e, e kai kuriais atvejais siekiama kriminalizuoti savanorišką neštumo nutraukimą. Gal to nesimato, nepaisant mano amžiaus, aš jau esu jaunas tėtė. Ir nenorėčiau, kad rytoj visokio plauko atsilikėliai mano šeimai primestų ar mano e, dukrai uždraustų naudoti savo kūnų taip, kaip jinai to nori. Aš kalbu ne tik kaip pilietis, bet ir kaip tėvas. Aš kalbu šiandien ne tik apie savo dukrą, bet turiu menį visas merginas ar mergaitės, kurios ateity gali susidurti su šia problema. Tai būtų dramatiškai, būtų uždrausta. Ar galite padėti mums pasipriešinti, kad e, nebūtų grįžtama atgal į praeitį, kaip kai kas siūlo? Aš ką tik sužinojau ir labai nustebau, kad pasaulinių lygmenių 77 procentai nuomonės lyderių, ar tai būtų politikai ar ne, yra prieš abortą. 77 procentai jų yra vyrai ir jie yra prieš. E, na, jie gali būti ramus, jiems bent jau neštumas negresia. Taigi, kitas klausimas - profesinis ir privatus gyvenimas ir jo suderinimas. Jūs kalbėjote apie tai taip pat, realybė, kurią matome dabar, Manau, kad būdamas tėtė jūsų šalyje turėčiau dvi dienas atostogų šalia savo vaiko galėčiau praleisti kartu su savo žmona. Tai būtų. Na, mano situacija ne pati blogiausia, bet jų yra visokių. Tad mano klausimas būtų toks, ar ketinate vyrų ir moterų lygų traktavimas pastumti šiek tiek tą kryptim. Vaiko auginimo atostogas turėtų turėti ir tėtė, ir mama, nes juk tėvas irgi, būdamas su vaiku, turi atlikti jam tenkantį vaidmenį. Jis taip pat turi turėti teisę tam tikrą laiką rūpintis savo kūdikiu. Kol kas ta teisė nėra bendrai paplitusi, bent jau ne visose ES valstybėse. Iš anksto ačiū už atsakymus, ponė ministrė. Uh, no... Dėkoju. Dabar matome, kad dar yra norinčių klausti. Kol kas atsakykite, o paskui dar rautus klausimų. On boards, women on boards, yes. Uh, uh, Dėl moterų bendrovių, bendrovių valdybose mes uh, manome, kad uh, turime keisti padėtį šioje srityje. Uh, Ir e, mūsų, mūsų vyriausybė įsitikinus, kad e, padėtis turi keistis dėl e, moterų kvotų bendrovėse. Stambulo konvencija yra labai svarbus signalas, tos konvencijos ratifikavimas yra labai svarbus signalas ir mes spaudžiame valstybės, kad jos tai darytų. Kalbant apie moterų dirbančių įmonių valdybose matomumą. Bandome spręsti šį klausimą per CSW. Ir taip, tai, ką sakė ponia Ward, yra visiškai teisinga. Lyčių lygybė turi būti visą atmantis e, dalykas, tai turi apimti ne tik tai moterų kaip tokių teisės, bet apskritai plačiaja prasme visus lyčių lygybės e, aspektus. Ir e, sakiau, mes ateinantį mėnesį rengiame konferenciją, kuri iš dalies bus skirta šitiems klausimams. Buvo ir šiek tiek kitų klausimų anksčiau dėl uh, lyčių lygybės tikslų įtvirtinimo. Mes e, turėtume siekti įtvirtinti e, lyčių lygybės principus e, Europa 2020 strategijoje ir tame kontekste turime spręsti taip pat smurto prieš moteris klausimus ir aišku turime akcentuoti čia Stambulo konvencijos uh, E, ratifikavimą. Tai yra e, aukšto lygio darbo grupės e, tikslai ir vasario 3-4 konferencijos viena iš temų. Mes taip pat kalbėsime apie lyčių lygybės instituto tyrimų rezultatus, keisimės informaciją apie dabar taikoma praktika įvairiose valstybėse narise, siekiant užtikrinti prieigą prie teisingumo ir, ir, ir paslaugų. Jūs e, teisingai sakote, kad e, vyrų dalyvavimas iš tikrųjų yra labai akivaizdus, dabar čia jų yra tikrai mažai. Ir e, kuomet mes kalbam apie moterų teisės, mes e, dažnai susidariam su šitą problemą ir tuomet galvojam, kodėl mes apie tas teisės kalbam moteriams, tai yra tiems, kurie jau ir taip žino visas tas problemas. Reikėtų, kad vyrai e, dažniau dalyvautų tokiuose renginiuose, nes e, svarbiau jiems kalbėti šitais klausimais negu, negu moteriams, nes tie, tie vyrai turi ir žmonų, ir uh, E, mamų, partnerių, dukterų. Mes turime siekti pažangos visuomenės lygmenį Europos Sąjungoje ir turime e, ak akcentuoti realybę. Nes šeimos, kokios bebūtų tų šeimų e, formas, susiduria su vyru ir moterų lygybės e, problemomis, nes tos problemos kyla ne tik tai moterims, tos problemos e, kyla ir, ir vyrams, ir vyrai galėtų prisidėti prie sprendimo pateikdami savo šitų dalykų matymą. Ir e, turėtume apie tai diskutuoti, galvodami apie sprendimų prieimimus ir galvoti apie, apie atitinkamas politikas, kurios galėtų pagerinti mūsų gyvenimą ir pagerinti padėtį. Mes e, turime kalbėti apie kasdieninės e, problemas, su kuriamis susiduria mūsų piliečiai. Ir e, visas rengiamas ES direktyvos turėtų padėti mums žvelgti į realybę per tą prizmę ir vyrai, ir vyrai ir moteris turėtų kartu diskutuoti šitais e, klausimais ir e, apie moterų sveikatą ir apie tai, ko bijo, dėl ko nogastauja e, moteris. Reikia daugiau bendravimo, reikia geresnio sąlyčio tarp institucijų ir piliečių ir žmonių, mes pamatėm, kad yra atotrukis tarp institucijų ir, ir piliečių, mes tai pamatėme breksito e, metu praeitais metais, kaip e, parlamento, Europos parlamento nariai ir, ir mes, aišku, nacionalinių lygmenių parlamentuose turime ir, ir, ir, ir toliau akcentuoti tą kasdienos realybę, tokia, kokia jinai yra iš tikrųjų, nes e, Europos Sąjunga yra socialinė Europos siela. Nes e, tik kartu e, su, su vyrais visi bendrai veikdami mes galėsime rasti problemų sprendimus. Apie tas problemas mes kalbame tavo visuomenėse, kalbame rinkiminėse apygardose, pilietinė visuomenė susiduria su uh, uh, tomis problemomis. Mes kalbame apie tai, pavyzdžiui, kad reikia didinti uh, vaisingumo procentą, bet uh, kita vertus reikia ir informacijos kampanijos kampanijų, reikia investicijų į tai, bet reikia ir tam tikrų infrastruktūrų, kad visa tai taptų įmanoma. E, reikia pusiausviros e, asmenio gyvenimo ir profesinės e, veiklos. Reikia ramaus nusiteikimo, sprendžiant visas šitas problemas. Uh, reikia, kad visuomenėse būtų užtikrintos visos reikalingos struktūros, kurios leistų moteriams e, užtikrinti visą jų e, atsakomybę, kaip moterų atsakomybę ir taip pat tą patį jų profesinėse veiklos rytise. Dėkoju, kad atvykote į mūsų komitetą, pristatėt Maltos pirmininkavimo e, pagrindinius e, klausimus. Tikrai iš viso širdies linkiu, kad prezident, prezident, prezident, prezidentavimo metu pasiektumėt konkrečių rezultatų. E, mes tikriausiai dar susitiksim ar su jumis, ar su kitais atsakingais darbuotojais e, iš e, jūsų ministerijos. O dabar kuo geriausios sėkmės. Ačiū už atvykimą ir stiprybės pirmininkaujant. Gerų rezultatų. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you minister. E, mes apsvarstėm visus mūsų darbo tvarkės klausimus. Noriu pasakyti, kad kitas posėdis vyks vasario 6 dieną nuo 3 valandų. Prašom nepamiršti dalyvauti. Dėkoju visiems. E, na ir dabar noriu pasakyti, kad iš karto po posėdžio vyks koordinatorių e, susitikimas. Trumpai prašau pasilikti koordinatorius. Ačiū, viso geriausio.